Guten Morgen. Good morning, ladies and gentlemen. Fasten your seatbelts. No. Äh, <laughs> ähm, begrüße Sie alle ganz herzlich. Freue mich. Labas rytas, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Matau, kad tiek daug jūsų susirinkote. Ir norėčiau iškart pradėti kaip galima greičiau, bet problema yra ta, kad dar kol kas nematome pranešėjo. Tikriausiai uh, Jisai atvyks per keletą ateinančių minučių. E, mes jau turime atvykusi e, svečią, tiksliau viešnės, Ruksandra Dragija Akli. Ji yra e, Europos komisijos generalinio direktorato sveikatos ir mokslinio tyrimų srityje vadovė. Ačiū, kad atvykote laiku ir norėčiau prašyti kad jūs e, tumėte apie ES iniciatyvą bendrasis programavimas, Europos e, bandomo iniciatyva e, degeneracinėms nervų lygoms gydyti. Labai ačiū. Norėčiau pristatyti Jums mūsų bandomą iniciatyvą skirtą kovoti su degeneracinėms nervo lygoms, pirmiausia Alzheimerio lyga. 22 e, Liepos komisija patvirtino pasiūlymą tarybos rekomendacijai dėl priemonių, kurios būtų skirtos kovoti su degeneracinėmis nervo lygomis, įskaitant Alzheimerio lygą ir skatinti mokslinę tyriamąją veiklą šioje srityje. Valstybės narės raginamos uh, sukurti bendrą viziją apie tai, kaip būtų galima derinti veiksmus ES lygmenių ir tokiu būdu mes galėtume suprasti, e, nustatyti ir kovoti su nervų degeneracinėmis lygomis, pirmiausia, Alzheimerio lyga. Mes savo direktorate esame mm, nusistatę darbo tvarkį, kurioje kalbame apie e, ilgalaikę perspektyvą e, mokslinio tyrimų srityje ir e, ketiname įgyvendinti strateginę mokslinio tyrimų darbo tvarkę. Pirmasis klausimas yra toks galbūt, kodėl reikia tiek daug kalbėti apie degeneracinės nervų lygas, pirmiausia, Alzheimerio lygą. Keletas dalykų paaiškina, kodėl tai yra svarbu. Pirmiausia, tai labai rimta viešosios sveikatos e, problema Europos Sąjungoje, visuomenės sveikatos problema. Jeigu pasižiūrėtume į skaičius, tai pamatysime, kad degeneracinių nervų lygų daugėja gyventojams senstams, o jau kalbėsime apie silpnaprotystę apskritai. Maždaug 22-30 procentų gyventojų nuo 80 iki 90 metų susirgs e, kurią nors silpnaprotystės formą. Jeigu pažiūrėsime į Alzheimerio lygą ir susijusią silpnaprotystę, pamatysime, kad tai yra labai didelė našta, nuo jos kenčia daug žmonių. Jūs matote čia grafiką, kuriame matote, kiek dabar serga žmonių Alzheimerio lyga ir kiek ateityje susirgs, taip pat ir silpna, silpna protystė. Matome, kad iki 50 metų e, žmonių gali būti 115 milijonų kenčiančių nuo e, šių negalavimų, o dabar yra 35,5 milijono. Alzheimerio lyga e, e, sudaro 50-70 silpnaprotystės lygų Europoje. Ši lyga yra labai paplitusi didelių pajamų šalise. Dabar šiek tiek dar pažiūrėkime į skaičius. Matote, kad 7,3 milijono europiečių kenčia nuo Alzheimerio lygos ir susijusių silpnaprotystės formų. Tai yra 12,5 gyventojų tūkstančių gyventojų. Labai pritrenkiantis skaičius. Iš tikrųjų, e, žmonės e, ilgainiui miršta nuo šios lygos, tačiau uh, E, diagnozavus jiems lygą žmonės dar gyvena 7-12 metų ir jų būklė visą laiką sunkėja. Ši e, lyga yra labai sunki ne tik e, ligonėms, bet nuo jos kenčia ir giminės bei tie, kurie rūpinasi e, susirgusiais šiomis lygomis. Yra paskaičiuota, kad maždaug 19 milijonų europiečių yra tiesiogiai susijęs su šia lyga kasdien. E, E, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos skirtos priežiūrai sergančių Alzheimerio lyga 2005 metais sudarė 130 milijardų 27 valstybėse narėse ir 56 procentai tų išlaidų buvo skirta neoficialiai priežiūrai ir globai. Dabar klausimas, kodėl reikia galvoti apie degeneracinės nervų lygas, pirmiausia Alzheimerio lygą. Pirmiausia, todėl, kad e, šis rytis tampa vis svarbesnė e, finansuojant mokslinius tyrimus ES. Valstybės narės e, patvirtinę yra nacionalinės strategijas ir planus kovoti su šioms lygomis ir daugumoje šalių tai tampa ir mokslinių tyrimų prioritetu. 2005 metais smegenų tyrimams Europoje buvo skirta 4,1 milijardų eurų. Iš šios sumos maždaug 855 5 milijonai eurų buvo skirta iš valstybinės sektoriaus. Jeigu pasižiūrėsime, ką mes padarėme, tai galime pasakyti, kad ES mokslinio tyrimų pagrindų programos daug dėmesio skiria degeneracinėms nervų lygoms, pirmiausia, Alzheimerio lygai 2002 metais 2006 buvo skirta 136 milijonai eurų, o 2007-2009 metais e, buvo skirta 102 milijonų eurų, vienas trečdalis visų investicijų, kurie e, skirti smegenų tyrimams. Aš dar norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie tai, kad reikia iš tikrųjų labai rimtų mokslinių tyrimų šioje srityje. Dabar e, neturime gydimo, kuris leistų pristabdyti a, smegenų lastelių degeneraciją. Ir Europos Sąjungoje ir, ir kitur diagnozuojama Alzheimerio lyga gana vėlai ir paskui nebegalime taikyti geriausios gydimo praktikos. Ir mes taip pat nežinome, kokie yra rizikos faktoriai. Gerai nežinome. Jeigu pasižiūrėsite į kitą grafiką, tai pamatysite, kad Alzheimerio e, lyga pakeičia smegenis, bet tas pokytis jau gali prasidėti dešimtmečius prieš pasireiškiant simptomams. Deja, diagnozė ir gydimo pradžia gali būti maždaug po 40 ar 50 metų ir tai iš tikrųjų yra pernelyg vėlų, kad būtų galima paveikti paciento būklę. Po 70 metų pasireiškus e, simptomams jau e, žmogus nebegali, diagnozavus simptomus, žmogus nebegali nepriklausomai funkcionuoti. Jeigu pasižiūrėsime į mokslinius tyrimus, kaip mes dirbame skirtingose srityse, pamatysime, kad uh, E, lyginame e, Alzheimerio lygą, e, tai yra mažas taškelis grafiko kairėje apačioje ir matome, kaip yra moksliniai tyrimai fragmentuoti, lyginant su branduoliniais tyrimais, kurie yra pavaizduoti viršui dešinėme kampe. Ten fragmentacija yra mažesnė mokslinio tyrimų srityje. Taigi matote e, iš to grafiko, kodėl kai kurie tyrimai vykdomi sėkmingiau negu kiti. Kokie būtų privalumai geriau derinant e, mokslinius tyrimus? Kaip jau ką tik sakiau, nežiūrint nacionalinių ES pastangų, visas vaizdas yra sudėtingas dėl to, kad egzistuoja skirtingos finansavimo sistemos, e, mokslinio tyrimų politika ir kad struktūra yra skirtingai organizuota valstybėse narėse. E, išsiskaidimas tarp disciplininis, taip pat netvirtas ryšys tarp valstybinių klinikinių valstybinių E, viešosios visuomenės veikatos ir socialinių mokslinių tyrimų neleidžia greitai e, įdėkti žinių į klinikinę praktiką. Taigi, koordinavimas e, nacionalinių pastangų leistų žinias, įgūdžius ir išteklius sutelkti ir kartu e, spręsti medicinės bei socialinės problemas, kurias sukelia šios lygos. Taigi, kaip dabar e, reikėtų įgyvendinti Europos bandomą iniciatyvą skirtą degeneracinėms nervo lygoms, įgyvendinti pirmiausia Alzheimerio lygai. Aš dabar norėčiau Jums papasakoti apie bendrąjį programavimą. Taigi pabandykime viską įsivaizduoti kontekste. E, buvo parengtas komisijos komunikatas 2007 e, m. Liepos mėnesį, e, o paskui 2008 gruodžio mėnesį taryba patvirtino išvadas. To bendro programavimo tikslas yra štai koks. Valstybės narės laisvanoriškai dalyvauja programuose, apibrėžiant, kuriant ir gyvendinant bendras strateginės darbo tvarkės, remiantis bendrą viziją skirtą um, spręsti šį visai visuomenį kylantį iššūkį. Mūsų tikslas būtų e, maksimaliai panaudoti investicijų, nacionalinių investicijų į Alzheimerio lygos tyrimus rezultatus reikėtų sustiprinti nacionalinių e, mokslinių tyrimų centrų pastangas. Taip pat reikėtų koordinuoti pastangas bei siekti, kad tie tyrimai nebūtų izoliuoti. Reikia sustiprinti ryšius ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp skirtingų disciplinų, tarp bazinių ir klinikinių tyrimų. Ir taip su, kurti bendrą duomenų, bazinių duomenų e, e, centrą. Taigi, palyginkime sveikas smegenis ir smegenis, kurias jau paženklino Alzheimerio lyga, pamatysite, kad skirtumas yra akivaizdus. Be abejo, kažką reikėtų daryti, reiktų gydyti, reiktų taikyti gydimą. Reikalinga bendra programa, kuri įvertintų dabar taikomų gydimo metodų veiksmingumą ir įdėktų naujus metodus. Taip pat būt, reiktų parengti ankstyvo diagnozavimo testus. Reiktų tirti tam tikras gyventojų grupės, atsižvelgti į įvairovę Europos mastu, e, kurti duomenų bazės, taip pat e, standartizuoti diagnozės kriterijus, bei valstybėms narėms dalintis e, sukauptą informaciją. Taigi, kokia yra tos iniciatyvos padėtis dabar? 2008 m. rugsėjo ir gruodžio mėnesį Europos vadovų taryba pripažino, kad degeneracinės nervų lygos kelia didžiulius iššūkius ir m, mm, prie išvados, kad reikia e, Reikia imtis iniciatyvos, kuri apimtų visas valstybės narės, komisiją ir susijusias interesų um, grupės, siekiant sumažinti tų lygų skaičių. To, buvo nuspręsta, kad reika, reikia, reikalinga bendra programavimo iniciatyva ir atitinkama iniciatyva buvo pateikta. Tai yra, uh, kalbu apie tarybos rekomendaciją, kuri buvo pristatyta uh, konkurencingumo taryboje 2009 m. rugsėjo 25 d. Ir šiuo metu valstybės narės svarsto galimybės, e, kokį iniciatyvos valdymo modelį pasirinkti. Komisija savo ruoštų prisidės nuo 2010-ųjų, e, užtikrindama finansavimo ir teisinį pagrindą e, Tai yra, ji koordinuos veiksmus ir pal, prisidės prie valstybių narių pastangų į, įgyvendinti e, strateginių, gyvenant strateginių mokslinių tyrimų darbo tvarkė. Ši iniciatyva papildys bendrijos pastangas šioje srityje, taip pat neseniai um, pradėta Europos iniciatyva Alzheimerio lygos ir kitų silpnapratystės formų klausimų. Mes puikiai suprantame, kokie svarbus yra šios ryties moksliniai tyrimai Europos piliečiams ir dėl to dėkojame Jums už galimybę čia pasisakyti ir už Jūsų paramą šiam klausimui ta bendra iniciatyva bus tikrai naudinga. Norėčiau pa, užbaigti savo pasisakymą ir padėkoti Jums už Jūsų dėmesį. Ir dabar esu pasiruošęs atsakyti klausimus, jeigu tokių būtų. Herzlichen Dank, das war ein sehr ausführlich. Ačiū labai. Tikrųjų buvo labai įdomus pranešimas ir labai išsamus ir dabar turėtume pasinaudoti galimybę ir vėl e, su jumis padiskutuoti šią temą. Ponas Lambertsas. Ačiū labai, pirmiausiai atsiprašau, kad pavėlavau ir tikiuosi išvengti tokių dalykų ateityje. Noriu pasakyti, kad šis pranešimas būtų pirmas, kurį renkčiau Europos parlamente ir iš tikrųjų man reiks jūsų pagalbos tiek sekretariato, tiek kolegų. Norėčiau pasidalinti su jumis keletų savo minčių šią temą. Parlamentas turi pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Taigi tai nėra bendro sprendimo procedūra ir aš norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie tai, kaip mes turėtume bandyti formuoti visą procesą, o ne vien tik tai kritikuoti. Čia man svarbiausia yra du aspektai. Pirmiausiai, reikia apsispręsti, ką mes ketiname daryti. Analizuodami neurodegeneracinės lygas mes e, turime analizuoti ne vien tik Alzheimerio lygą, tačiau ir visas kitas panašaus pobūdžio lygas. Ir mums reikia žvelgti ne tik į tai, kaip lygas šias gydyti, tačiau ir žiūrėti į tai, kas yra, kokios yra jų priežastis. Mes privalome siekti kad ilgainiui sumažėtų šiomis lygomis sergančių pacientų skaičius. Taigi mums reikia užtikrinti pusiausvyrą čia. Antrasis aspektas, kurį norėčiau paminėti, noriu pasakyti, kad Žvelgiant iš išorės susidaro įspūdis, kad ES labai puikiai sugeba kurti naujas institucijas, įvairius organus, tam, kad jos dirbtų tam tikrus darbus. Manau, kad mums reikia veikti labai pragmatiškai, siekiant e, apsispręsti dėl šios programos įgyvendinimo būdų. Mes turėtume daugiausiai dėmesio skirti galbūt galimybei vykdyti jau dabar egzistuojančių institucijų bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti šios tikslus, o ne kurti naujas struktūras. Tokie būtų mano pirmieji pamastymai ir aš matau vieną šešėlį pranešėją salėje, su kitais kalbėjausi vakar tikiuosi sušaukti pirmąjį šešėlinių pranešėjų susitikimą tam, kad galėtume pasikeisti savo idėjomis, kaip įmanoma greičiau. Pirmininkas, ačiū labai, kolega Riubis dabar. Ačiū labai už šią iniciatyvą. Manau, kad e, ši iniciatyva turės labai stiprius socialinius aspektus kadangi ne tiek patys pacientai, tačiau ir jų šeimų nariai kenčia nuo šių lygų poveikio ir mes žinome, kokia sunki yra paskutinė Alzheimerio lygos stadija, todėl mums visiems yra svarbu suvokti, kodėl ši lyga atsiranda ir kaip galima <clears throat> jai užkirsti kelią arba ją gydyti. Manau, kad Mūsų komitetas, kuriam pagalba teikia mokslininkai, dabar jau gali daryti išvadą, kad e, šioje srityje galime siekti pažangos ir aš norėčiau paklausti, kaip yra e, koordinuojami atitinkami veiksmai tam, kad e, <clears throat> būtų kūriamos naujos struktūros, nauji būdai ir galimybės atstatyti ligonių kenčiančių nuo šių lygų sveikatą, pavyzdžiui, vykdant atitinkamus kamieninių lastelių tyrimus arba pasitelkas kitas metodikas. Noriu paklausti, kokiu jau šiuo metu pasiekta rezultatų panaudojus to 136 milijonus eurų pagal mokslinio tyrimų septintąją pagrindų programą ir kaip jūs įsivaizduojate šios ryties tyrimus aštuntojosios mokslinio tyrimų programos kontekste. Man Nistelroj. Ačiū labai. Man <clears throat> išgirdus naujosios direktorės prezentaciją Iš tikrųjų labai patiko jos mintys. Pirmiausiai išgirdus informaciją apie tai, kiek šioje srityje Europoje šiuo metu vykdoma mokslinių tyrimų. Tai aiškiai parodo, kad jau atlikti moksliniai tyrimai nepakankamai dėmesio skiria žmogaus smegenų tyrimams. Iš tikrųjų, mes, pavyzdžiui, labai daug dėmesio skiriame e, vėjo energijos panaudojimo tyrimams, o žmogaus smegenų tyrimams skiriame nepakankamai dėmesio. Noriu paklausti. Viena vertus jūs kalbėjote apie septintą mokslinio tyrimų pagrindų programą, kita vertus minėjote e, bendrasias priemonės. Noriu paklausti, kaip jūsų manimų situacija atrodys po dviejų, trijų metų. Ar Europa yra pasirengusi pagal pagrindų programą investuoti į šią sritį daugiau, nes bendro programavimo mechanizmas reiškia, kad šiuo atveju 20 skirtingų šalių turėtų geriau tarpusavėje derinti savo atliekamus mokslinius tyrimus. Tai yra sveikintinas dalykas, tačiau aš noriu paklausti, ar jūs esate užsibrėžę konkrečių veiksmų ir tikslų ES lygmenių. Taip pat manau, kad mes turime kalbėti ir apie parlamento indėlį, nes aš jau penkerius metus dirbu Europos parlamente ir iš tikrųjų norėčiau pasakyti štai ką apie šias bendro programavimo iniciatyvas 90 procentų lėšų iš mokslo tyrimų pagrindų programos buvo panaudota valstybėse narėse ir man būtų įdomu sužinoti, koks biudžetas čia dabar yra numatytas, kalbam apie 130 milijonų, tačiau lyginant su vėžio tyrimams ši suma yra žymiai mažesnė, taigi man yra įdomu išgirsti, kokia kryptis yra pasirinkta. Taip pat mums reikia aišku įvertinti ir septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą ir parengti uh, naująją pagrindų programą. Pone Grostet nedalyvavo šiam posėdėje, tačiau jį pageidavo, kaip manom, greičiau šį klausimą įtraukti į darbo tvarkį ir mes esame pasirengę šį klausimą taip pat svarstyti pakankamai greitai, nes jis yra svarbus mūsų žmonėms, kaip ir ponas Riubikas minėjo, todėl mes tikrai būtume pasirengę aktyviai dalyvauti šio proceso formavime. Pirmininkas, ačiū labai, trumpai noriu papildyti užduoti papildomą klausimą. Man iš tikrųjų būtų įdomu, jeigu <clears throat> jūs palygintumėte e, turimus finansinius išteklius su kitų sričių e, atitinkamas tyrimas. Dabar ponė Gutierės. Muchas gracias, señor presidente. Me uno a todo lo dicho. Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu to, kas jau pasakyta. Buvo aptarta daugybė klausimų, buvo paminėtos kai kurios pagrindų programos. Norėčiau paklausti komisijos atstovo, stovės, kodėl jį mano, kad Europoje, kodėl jos nuomonė Europoje yra tokie menki pajėgumai šioje srityje. Ir ar jūs manote, kad mes turime nepakankamai mokslininkų, ar kita vertus jų darbas, jų tyrimai nepakankamai pripažįstami jį? Kodėl mums nepavyksta paskatinti mokslinių tyrimų šioje srityje? Taip pat noriu paklausti, kokie kokiu būdu Europos parlamentas galėtų paskatinti e, šią sritį, kokią iniciatyvą pasiūlyti, kaip galėtumėme suteikti paramą šeimoms, kuriuose gyvena e, nuo šios lygos kenčiantys žmonės. Ačiū ponas Hatsimarkakis. Ačiū pirmininkė, ponas Riubikas. E, atkreipė dėmesį, kad parlamentas e, TOR komitete atkreipė dėmesį į smegenų lygų tyrimo būtinybę, todėl šias iniciatyvas sveikiname, tačiau kai kurie kolegos jau minėjo septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą, lėšos buvo perkeltos e, iš šeštosios programos, jau greitai pradėsime gyveninti aštuntąją. Man krinta į akis, kad e, Alzheimerio lyga iš tikrųjų apima visas visuomenės grupės ir mes turėtume aiškiai parodyti, kad šioje srityje ES yra per daug biurokratijos ir per daug darbų dubliavimosi. Buvo minėti 136 milijonai eurų. Reikia aiškiai pasakyti, kad e, tikrai tai nėra labai dideli pinigai, tačiau nepaisant to, dėl mokslininkų tušia garbiškumo, dėl kitų priežasčių yra labai daug darbų e, ir tyrimų dubliavimo Europoje. Iš tikrųjų mes pastebime, kad šios lygos apimtis didėja ir kad reikia su ją kovoti, tačiau mes kol kas nežinome, e, kaip tai daryti. Todėl yra būtina mažinti biurokratinės kliūtis mokslinio tyrimų srityje ir mūsų pagrindinė priemonė yra biudžetas. Savaime suprantama, kad parlamentas yra pasirengęs bendradarbiauti, tačiau taip pat pasirengęs yra ir parodyti dantis ten, kur tai bus būtina, sprendžiant apie lėšų skirimą. Mes taip pat turime skatinti įvairias privačias iniciatyvas, kurios tirtų Alzheimerio lygą ir e, tačiau puikiai žinome, kad tam yra reikalingi atitinkami konsorciumai ir jeigu tose konsorciumuose nedalyvauji, tai ir negauni prieigos prie atitinkamų finansinių lėšų Alzheimerio lygai tirti. Mums reikia persilaužimo, mums reikia rimtai imtis šios lygos ir aiškiai parodyti ir pasiekti atitinkamą persilaužimą būtent Europoje. Labiausiai yra kol kas apleistas rytis, tai yra prevencija, mes kol kas šiuo metu nežinome, yra tik pirmieji požymiai, kaip galime išvengti šios lygos, tačiau e, manau, kad prevencinės priemonės yra svarbios ypatingai tiems, kurie dar nesarga Alzheimerio lyga, jau turime sukaupę tinkamos patirties e, cukrinio diabeto e, srityje, žinome, kaip reikia elgtis, kad nesusirgtume diabetu, taip pat e, apie tam tikras vėžio rūsį žinome, kaip galima, kokie yra būdai nuo jų apsisaugoti, tačiau dėl Alzheimerio kol kas nieko negalime pasakyti ir iš tikrųjų mokslinio tyrimo rezultatai dažnai šiuo metu yra užpatentuojami ir būtent čia mes susidurime su pakankamai e, didelėmis problemomis, kartais, todėl, manyčiau, komisija čia taip pat turėtų imtis tam tikrų veiksmų, kad būtų galima peržiūrėti mūsų e, elgesį patentavimo srityje, mm, ten, kur yra vykdomi įvairūs medicininiai tyrimai, kadangi e, patentai labai dažnai, ypatingai sveikatos apsaugos srityje, trukdo e, platesnio masto tyrimams. Todėl mums reikia rimčiau išanalizuoti šią temą taip pat tam, kad e, pasiektume tam tikro proveržio. Aš manau, kad e, moksliniai tyrimai, taip pat kaip ir e, tyrimai klimato kaitos srityje, yra tos sritis, kur europiečiai galėtų suvienyti pastangas, iš tikrųjų galėtų parodyti, kad e, mes esame žymiai geresni negu apie mus kalbama yra pasaulyje. Ačiū dabar, panė vicepirmininkė Tauja. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Dragiai Akli už e, pristatymą peržiūrėjau šį dokumentą bei anksčiau pasirodžiusi komisijos komunikatą. Aš nekėjausi su mokslininkais iš savo šalies ir noriu pasakyti, jog ši rekomendacija yra konkretus žingsnis priekin. Tai yra tikrai geresnis dokumentas nei ankstesnis komunikatas. Tai bent jau jį vertina e, kompetencijų centruose dirbantis mokslininkai. Tai yra komunikatas, kuris lydi bendrąją programavimo iniciatyvą ir anot mokslininkų tai yra tikrai gerai parengtas dokumentas. Jame dėmesys sutelkiamas į reikiamus, e, e, reikiamas mokslinių tyrimų sritis, tai yra Alzheimerio lyga ir susijusias silpnaprotystės formas. E, kiti kolegos jau minėjo ir aš taip pat noriu pakartoti, kad šiame sektoriuje labai svarbu išspręsti susiskaldimo problemą mokslinių tyrimų, nes ji dabar egzistuoja. Vykdomi įvairiausi moksliniai tyrimai, tyriamos degeneracinės nervų lygos, tačiau jie turi būti susijęti ir sukoncertuoti. Sukoncentruoti, atsiprašau, reikėtų keleto didelių projektų, mm, reikėtų daryti panašiai, kaip daroma Junktinėse valstijose arba Australijoje. Ten e, valstybė finansuoja e, didelius, didžia dalimi finansuoja tokius e, rimtus mokslinius tyrimus ir bandoma ieškoti įvairiausių gydimo būdų, taip pat vykdomi e, farmakologijos tyrimai. Ką Europa dar galėtų čia nuveikti? Ką dar galėtumėme padaryti, kad užtikrintume mokslinių tyrimų koncentravimą, kad būtų sutelkti visi ištekliai? Programas reikėtų e, parengti bendrai nes kitaip mūsų pastangos iš karto susilpnėja. Taip pat noriu paklausti, ar mąstėte apie mokslinio koordinavimo galimybę prieš, mm, prieš mm, atsirandant būtinybė jau gauti patentą tam tikriems tyrimams. Taip daroma Junktinėse valstijose ir kitose šalise, juk mes kalbame apie labai rimtą lygą, kuri kels tikrai rimtą iššūkį. Taip pat kaip galėtume įtikinti ES valstybės, kad šios e, sutelktų keletą šioje srityje dirbančių kompetencijų centrų. Jų nėra tiek daug. Kaip užtikrinti, kad jie dirbtų drauge? Kitaip sakant, kaip priversti juos kabutėse bendradarbiauti? Nes juk ištekliai, kuriuos turime, yra riboti ir jie ir šiaip bus iš, išmėtyti, išskirstyti. Galiausiai noriu pasakyti keletą žodžių apie vertinimo, re, pasiektų rezultatų, mokslinio tyrimų rezultato vertinimo struktūrą. Komet e, kalbama apie naujų struktūrų kūrimą, mane tai visada suneramina, nes paprastai tai reiškia daugiau, tik daugiau biurokratijos. Aš manau, kad reikia daugiau koordinavimo, bet nereikia naujų agentūrų ar struktūrų, nes tai tiesiog tampa papildoma našta ir niekam nepadeda. Bet aš noriu tikrai padėkoti Jums už darbą, kuris buvo nuveiktas šioje srityje. Ačiū kolegai. Dabar žodis poniai Rierai Madurėlį. Ačiū, ponas pirmininkė. Labai trumpai. Daug kas jau iš to, ką norėjau pasakyti, buvo paminėta kolegų. Norėčiau padėkoti direktoriai už pasisakymą. E, jis buvo labai aiškus. Tai, ką Jūs pasakėte, mums labai rūpi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl pačios tematikos ir man regis kolegos labai aiškiai pasakė, kad klausimas mokslinė prasme mums yra labai svarbus. Aš čia detaliau nekalbėsiu, nes pati nesu specialistė. Tačiau e, po to, kai jūs e, pristatėte šį klausimą, aš sužinojau iš tikrųjų daug daugiau apie jį ir mums reikia daugiau žinių, kadangi reikia priimti politinius sprendimus šiuo klausimu. Tai svarbu, kadangi e, egzistuoja daug prieštaringų nuomonių parlamente dėl to, kaip ir dėl kamienių lastelių tyrimų. Antras dalykas, kuris mums labai Europos parlamente, antra priežastis, dėl ko tai mums labai rūpi Europos parlamente, yra tai, kad moksliniams tyrimams skatinti yra siūloma nauja priemonė ir aš čia norėčiau pateikti porą klausimų. Mintis yra rasti atsakymai klausimus, kuriuos mes dažnai kelme. Tai yra derinimas tarp nacionalinių bendrijos uh, E, programų ir valstybių narių veiksmų derinimo. Jūs pristatėte įdomią priemonę, pasirinkote ją kaip bandomąją, e, dalyvauja e, na, valstybės narės šioje jūsų programoje, daugelis jų skiria labai nemažai lėšų šiais ryčiai ir taigi gal šis, šis rytis bus ideali paskatinti bendradarbiavimą. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokia nauda tokios priemonės lyginant ją su kitomis priemonėmis, e, kurios yra taikomos pagal 169 straipsnį. Jūs e, patys skatinate koordinavimą, tačiau kurioje vietoje komisija įsikiš. Mums tai yra labai svarbu žinoti, kad galėtume apsibriežti parlamento vaidmenį. E, aš daugiau nekalbėsiu tuo klausimu, nes kolegos jau minėjo kai kuriuos dalykus. Kita vertus, ši iniciatyva ES mastų yra gana nedidelė, norėtume galbūt ir pakeisti praktiką. Taigi, klausiu jūsų, kokie jūsų tikslai yra užsimoti šioje programoje. E, Dar kitas dalykas, e, koks, e, kaip valstybės narės priima šią naują priemonę, kokia yra jų nuomonė. Taip pat norėčiau paklausti, ar žinote, kaip vertinsite šį bandomąjį projektą, jo projektus, ar turite kokius nors konkrečius tikslus ir kaip e, vyks vertinimas. Jūs sakėte, kad klausimas, apie kurį kalbame, yra susijęs su skirtingomis sitimis. Todėl norėčiau paklausti, kodėl jūs nepaskelbėte bendrų e, konkursų, nes Alzheimerio lyga susijusi su daugeliu sričių, naujomis technologijomis, ne tik su sveikatos sritimi. Ačiū. Dėkuoju. E, ponas Krūdžiuk, jeigu teisingai ištariau pavardę, kalbės kitas. Taip, pirmininkė. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad sudarėte galimybę išklausyti pasisakymą, pristatymą temos. Man ypač Įdomu tai, ką jūs kalbėjote apie klinikinius bandymus ir socialinius mokslinius tyrimus, jų derinimą. E, iš ES požio tašką tokia iniciatyva turėtų padėti e, sergančių nuo degeneracinių nervo lygų artimiesiems ir e, tiems, kurie užsima jų rūpybą. Kaip žinia, tokių žmonių yra 19 milijonų ir ši iniciatyva turėtų turėti teigiamą įtaką galbūt pačią geriausią, kokią tai gali pademonstruoti bendros iniciatyvos. Dėl to manau, kad mes visi ir Europos parlamentas turėtume pabrėžti, kaip svarbu yra derinti finansavimą ir mokslinius tyrimus šioje srityje. nacionaliniu mastu yra vykdomos e, kai kurios mokslo tyrimosios programos, bet reikia pažiūrėti, kaip galima jas derinti ES mastu, kad būtų galima gauti kuo geresnių rezultatų. Mano nuomonė, tuo iš tikrųjų būtų patenkinti ES gyventojai. Mano šalyje, Lenkijoje, Alzheimerio lyga vis labiau plinta. Žmonės gyvena ilgiau, todėl jie e, vis dažniau suserga šią lygą. Dėl to šeimoms iškyla daug problemų. E, šeimos ir žmonės, kurie e, užsijima ligonių priežiūrą, būrėsi į įvairias asociacijas tam, kad būtų galima geriau išsiaiškinti, kaip e, išvengti šios lygos ar kaip geriau rūpintis žmonės sergančiais jie ir aptarti, kokios e, gali būti e, terapeutinės pasiekmes šios lygos. Kaip supratau iš to, ką Jūs pasakojate savo labai įdomiame pasisakyme, visos ES valstybės e, nori dėkti šią programą, tai galbūt Jūs dar kartą galėtumėt man šį faktą patvirtinti. Taip pat įdomu, ar komisija mano, kad socialiniai ir klinikiniai tyrimai bus vienodai finansuojami ES, o gal valstybės narės labiau finansuos klinikinius bandymus. Ačiū. Toliau ponas Vagne. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Manau, kad diskusijos jau e, išsisėmė, daug kas buvo pasakyta, bet norėčiau paminėti tokį dalyką. Mes kalbame apie šį klausimą ir vien jau tai rodo, kad žengėme teisingų kelių. ES ir jos institucijos turėtų labai jautriai reaguoti į šį klausimą. Ir tai, kad kalbame apie e, šią lygą, jau yra džiuginantis dalykas. Manau, kad ES ir jos institucijų vaidmuo yra skatinti mokslinius tyrimus šioje srityje. Jeigu prisiminsime tą dalyką, tai reikėtų ir kito dalyko nepamiršti, tai yra subsidijarumo principo. Tai reiškia, kad e, bet kas, ką pačios valstybės narės, ar jų regionai, ar vietos valdžia gali padaryti, e, tai e, neturėtų niekas kitas už juos tų darbų daryti, o ES institucijos turėtų susitelkti ties mokslinių tyrimų skatinimu valstybėse narėse. Paskutinis dalykas. Jau buvo pasakyta, kad reikėtų pabandyti, kaip galima e, labiau išvengti naujų administracinių ar e, biurokratinių struktūrų kūrimo. Bet taip atsitinka gana dažnai ir mūsų piliečiai dažnai kritikuoja ES institucijas dėl to, kad uh, E, sukūrėme labai daug nejudrių struktūrų. Ir čia mes turėtume bandyti to išvengti, e, skatinti mokslinius tyrimus ir taip pat laikytis e, subsidiarumo principo kaip pagrindinė Europos Sąjungoje. Ačiū labai. Buvo užduota daug įdomių klausimų. Ir pašyčiau generalinę direktorę, ponę Akli, per 10 minučių į juos visus atsakyti. Galbūt jums tai pavyks, prašau. Aš galiu kalbėti labai greitai. Manau, kad aš galbūt suskirstysiu į tris dalis jūsų klausimus. Pirmoji grupė būtų susijusi su pačiais tyrimais. Ir iš tikrųjų mums reikia visais lygmenimis, pradedant nuo e, pamatinių tyrimų, e, ir baigiant e, degeneracinėmis nervų lygomis. Reikia padidinti apimtis mokslinio tyrimų. Taip pat e, e, geriau apibendrinti, analizuoti tiek bazinių tyrimų, tiek klinikinių tyrimų rezultatus. Ir iš tikrųjų mums reikalinga bendra plačios apimties strategiją, kuri apimtų priežasčių tyrimą, prevencinius dalykus ir patį gydimą. Savame suprantama, kad e, tyrimams reikalinga koordinacija, kuri pakankamai daug kainuoja, reikia naudoti naujas technologijas ir e, metodus, kurie yra taip pat pakankamai brangus. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad komisija koordinuodama šiuos veiksmus būtent ir siekia skatinti bendradarbiavimą tarp tyriejų įvairiose sritise, tam, kad bendrai tyrimai galėtų judėti į priekį. Ir mes kol kas mažais žingsneliais judame į priekį, dar daug ką reikia nuveikti. Jei pažvelgtume į e, galimybės pagerinti e, pacientų būklę, tai manau, kad ir farmacijos pramonė čia taip pat e, turi prisimti atitinkamą vaidmenį. Ir viena iš mūsų medicinos inovacinių iniciatyvų sričių ir yra skirta E, bendradarbiavimui su farmacijos įmonėmis, siekiant e, geriau koordinuoti veiksmus gydant Alzheimerio lygą, tačiau šie tyrimai iš tikrųjų yra labai brangus ir mums reikalinga pasirinkti tarpdisciplininį požiūrį todėl privalu geriau koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir būtent to siekiama per e, <clears throat> bendro programavimą, kuriame valstybės narės dalyvautų laisvanoriškais pagrindais, siekiant įgyvendinti e, strateginę darbo tvarkę. o mes komisija e, tik tai e, bandytume koordinuoti veiksmus, e, teikti tam tikrus pasiūlymus, konsultuoti per savo institucijas. Iš tikrųjų mes nekuriame naujos institucijos, mes tik tai siekiame savo pastangomis geriau koordinuoti jų mokslinio tyrimų darbo tvarkę. Komisijos vaidmuo bus kaip ir e, iki šiol, liks toks kaip ir iki šiol, mes sieksime palengvinti tą bendradarbiavimą ir koordinavimą, taip pat e, e, sieksime užpildyti arba nustatyti tas sritis, kuriuose valstybės narės nesijima pakankamai veiksmų, pavyzdžiui, žmogaus smegenų tyrimo sritis. Ir mes imsimės iniciatyvų, kad būtent tokios spragos būtų užpildytos ir sieksime geriau koordinuoti veiksmus bendraja prasme. Iš tikrųjų, tai, tai yra didžiulis iššūkis mūsų visuomeniai ir mums reikia daugiau galvoti apie prevenciją. Reikia daugiau galvoti apie e, apie tai, kad visuomenė skirtų daugiau dėmesio sveikatos problemoms. Dabar mes pakankamai daug kalbame apie klimato kaitą ir didiname žmonių susidomėjimą šiais klausimais, tačiau tą patį turime daryti ir visuomenės sveikatos srityje, nes sveika visuomenė yra ta visuomenė, kuri kurs mūsų visų ateitį. Jeigu pažvelgtume į tyriejus, kurie veikia šioje srityje, tai manau, kad iš tikrųjų mokslininkai dirbantis yra labai atsidavę, mėgstantis naujoves ir mes įmamės, dedame visas pastangas, kad valstybėse narėse dirbantis mokslininkai būtų iš tikrųjų patys geriausi. Mūsų vykdomos programos yra panašios į JAF, Australijoje arba Japonijoje, vykdomas iš tikrųjų tik jų finansavimas yra netoks didelis nes mes skiriame dėmesio ne tik Alzheimerio, Alzheimerio e, lygoms, e, lygai, tačiau taip pat ir širdies kraujagyslių susirgymams kitokio pobūdžio susirgymams. Mokslininkai iš tikrųjų yra nusiteikę dirbti rimtai, ieškant atsakymą iš šios iššūkius. Aišku, mes galime pagerinti savo veiklą susikoncentruodami ties e, siekdami išvengti darbų, tyrimų, dubliavimuose e, ir tokiu būdu sustabdyti, staupyti lėšas, nes iš tikrųjų Alzheimerio lyga sergančių žmonių skaičius nuolat didėja ir 2050 metais skaičius pasaulyje pasieks 150 milijonų. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visas jūsų klausimus, bent jau e, juos susumuodama. Iš tikrųjų, jeigu turėtumėte dar papildomų klausimų, tai mielai atsakytume į juos e, elektroniniu paštu. Ich äh, darf mich äh, im Namen aller Kollegen, Kollegen. Pirmininkas, kolegų vardu noriu nuoširdžiai Jums padėkoti už labai kompetentingus ir išsamius atsakymus. Taip pat už tai, kad Jūs sužadinote papildomai mūsų susidomėjimą šią temą. Tai buvo svarbiausias turbūt šios dienos sustikimo tikslas nes ši diskusija tikrai sudaro prielaidas mūsų e, būsimai paramai, kurią parodysime jūsų iniciatyvoms. Taigi galime dabar baigti svarstyti šį darbo tvarkės punktą ir dabar padarysime minutės pertrauką ir po to eisime į rinkimus, tai yra pradėsime balsuoti. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, ar visi jau esate salėje, ar turite savo balsavimo korteles? Ich würde ganz gerne anfangen norėčiau jau pradėti balsuoti, sako pirmininkas, arba tęsti mūsų posėdį, taigi kortelę reikia įdėti į balsavimo aparatą. C'est fâche Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Erster Punkt. Pradedame pirmasis mūsų mm, balsavimas yra supaprastinta tvarka. Balsuosime dėl e, tarptautinės susinaujinančių e, energijos šaltinių agentūros Irena. Mes turime arba pritarti, arba nepritarti. Ir ir mūsų sekretariatas e, patikė mūsų atitinkamą pasiūlymą, yra svarbu šiam statutui pritarti, ar kas nors prieštarautų šiam naujam statutui, niekas neprieštarauja, taigi visi pritarėme, prieštaraujate, Čarlzas Čičisteris pasisako už, kaip ir visi kiti, taip ir nutarėme. Kitas balsavimas yra biudžetas kolegė Ek pateikė nuomonės projektą ir e, galime pradėti balsuoti. Pirmasis e, pakeitimas yra numeris pirmas, kas jam pritarė, kas balsuoja prieš. Pritarta antras, antras pakeitimas, kas už, prieš atmesta didelė balsų dauguma. Trečiasis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš. Balsų dauguma pritarta, antroji dalis, kas už. <clears throat> Atrodo, kad turime šį balsavimą atlikti elektroniškai, taigi pradedam balsuoti dėl antros dalies. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Ne visi dar. Visi pirmininkė savo kortelę dar turi apsukti. Balsuoti baigiame. Kas neturit balsavimo kortelės? Jūsų kortelė neveikia. Kino dar neveikia kortelė. Kolegos Glantė kortelė neveikia. Na, jis dar net pasiėmė naujos balsavimo kortelės. Kas dar turėtumėte problemų dėl balsavimo aparatūros? Čia problema, ten problema. Trys kolegos, tai pirmiausiai balsuosime elektroniškai, o likusius balsus suskaičiuosime manualiai. Balsuoti baigiame dabar. Balsavimo rezultatai yra 40 Du kolegos balsavo. O dabar dar pirmininkas prašo balsuoti tų, kurie negalėjo balsuoti elektroniškai. Kas balsuoja už, kas balsuoja prieš. Penki balsai prieš papildomai. Tai reiškia 12 už ir 32 prieš, 3 susilaikė. Ar teisingai pristačiau balsavimo rezultatus. Taigi atmesta, dabar balsuojame už visą dokumento paketą, kas balsuoja už, kas balsuoja prieš. Tiksliau, pirmininkas pasitiksna, reikia balsuoti elektroniškai. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Dabar e, dar suskaičiuosime tų kolegų balsus, kurie negali balsuoti elektroniškai, kas iš jūsų balsuojate už. Atrodo, kad jau pradėjo veikti aparatūra. Gerai. 43 balsavo už, tiksliau 44 ir 6 balsu, susilaikė balsuodami, taigi pritarta didelė balsų dauguma. Ar visas norėtų pasisakyti dėl balsavimo motyvų? Niekas nenori, periname prie kito darbo tvarkės punkto tai yra komisarės apsilankimas. Ji dar netvyko, todėl ir negali pas mus apsilankyti. Reikia jos palaukti minutę kitą. Tačiau, e, mėly kolegos, kai tik tai komisarė atvyks, iškart pradėsime diskusiją su ja ir nedarysime jokios pertraukos ilgesnės. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Mėly kolegos. Liebe Kollegen, liebe Mėly kolegės ir kolegos, visų jūsų vardu norėčiau pasveikinti komisarę Reding mūsų salėje ir eilinį kartą turėsime galimybę su ją aptarti svarbius jos kruojamos ryties klausimus. Manau, kad komisarė pirmiausiai tars trumpą įžanginį žodį tam, kad mm, po to galėtume diskutuoti. Po jos pasisakymo jūs galėsite klausti arba komentuoti. Po to vyks klausimų atsakymų raundas, taigi dar kartą ačiū labai už tai, kad atvykote ir jums žodis, ponė Reding. Ačiū, ponė pirmininkė, aš manau, kad e, turbūt prasmingiausia ir veiksmingiausia būtų man kalbėti anglų kalbą, nes tuomet mane galės daugiau žmonių suprasti, e, lyginant su tuo, jeigu aš kalbėčiau liuksemburgiškai. You know that... Taigi, perkime prie reikalo esmės. Kaip žinote, pradėjome 2000 dešimtųjų į iniciatyvą. Jos tikslas yra sustiprinti vidaus rinkos ekonomiką, skaitmeninę ekonomiką bei užtikrinti geresnę uh, informacijos ir ryšių technologijų mokslinių tyrimų padėtį, užtikrinti aukštesnį statusą tiems tyrimams. Pasiekėme pažangos, kurdami skaitmeninę vidaus rinką. Uh, nes e, pasiekėme pažangos telekomunikacijos sistem, sistemų kūrime. Tikriausiai nereikia priminti jums, koks sėkmingas buvo reglamentas dėl, dėl tarp tinklinio ryšio, kuris buvo patvirtintas 2007 ir paskui 2009. -aisiais. Jo dėka mes išsprendėme e, vieną mes pašalinome vidaus rinkos trūkumą, vieną iš trūkumų, ir iš to naudos gauna visi europiečiai. Taip pat užtikrinome sklandžią sprendimų prieimimo procedūrą ir tai padarėme tikrai per rekordiškai trumpą laiką. Kalbant bendrais bruožais, europiečiams dabar užtikrinamos žemesnės e, kainos, skambučių kainos naudojantis fiksuotų ryšių. E, jos sumažėjo 27 procentais. O kalbant apie e, mobiliojo ryšio telefonus, tai pokalbiai šiais telefonais e, sumaž, jų kainos sumažėjo 34 procentais per pastaruosius, per pastaruosius keturis metus. Uh, ir labai ženkliai nukrito šios kainos nuo 2005-ųjų, net 70 procentų. Kitais metais komisija e, pateiks tarpinę ataskaitą, o bendra peržiūra yra numatyta 2011-aisiais. Dygdydami tą peržiūrą mes įvertinsime visus pokyčius rinkoje ir technologijų pažangoje. Jūsų komitetas labai rimtai prisidėjo, kuriant e, MSS sistemą, tai yra palidovinio ryšio sistemą, kurią naudoja mobiliai telefonai. Ir dabar e, viskas yra pramonės atstovų rankose, nes kai tik tai bus parengtas visas reglamentavimo pagrindas, e, Solaris bei e, Intersa kompanijos iki 2011 turės įgyvendinti projektą, o komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti kiek įmanoma spartesnį sprendimą dėl MSS, kaip to ir pagidavo parlamentas. Ir tas e, e, sprendimas apima, apima ES teritoriją siekiant sumažinti atsilikimą atotrukį technologinių tyrimų srityje, lyginant su kitomis pasaulio e, pažangiomis ir e, teritorijomis ir valstybėmis, mes ėmėmės labai rimtų iniciatyvų, skiriame daugiau nei 10 milijardų eurų laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų. Ir šie tyrimai vaidina svarbu vaidmenį pramonė ypač. Nanoelektronikos, sveikatos apsaugos sritise bei taip pat užtikrinant saug, didesnį saugumą keliuose. Nes čia moksliniai tyrimai, pasi, padaryti moksliniai tyrimai tiesiogiai pritaikomi praktikoje, pramonėje. Norėčiau paminėti bendras technologinės iniciatyvas, kurios apima privačias ir valstybinės partnerystės, tai yra valstybės narės ir Europos bendrijas. Čia mūsų srityje yra dvi tokios partnerystės nanotehnologijų įvairių sistemų, tačiau turiu pasakyti, kad šiek tiek nusivyliau valstybėmis narėmis, nes jos turėjo skirti 25 procentais daugiau nes jos buvo pažadėję daugiau. Aš norėčiau, kad visos dalyvės, visos projektų dalyvė, visos pusės e, padarytų tai, ką pažadėjo. Pasieks, stengsiuos pasiekti, kad taip ir įvyktų. E, dar norėčiau pakalbėti apie programą pavadinimu. E, ambient li, assisted living. Tai yra palengvinto. Um, Palengvinta gyvenamoji aplinka. Ši programa vykdoma iki 2013-ųjų, tai yra tiksliniai tyrimai, kuriuos vykdydami siekiame užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę uh, vyresniems gyventojams. Uh, Ir šioje srityje esame išrinkę daugiau nei 40 Europos masto projektų, kuriuos rengiamės finansuoti. O valstybės narės kofinansavimo pagrindų turėtų padidinti finansavimą iki 40 procentų. Ir čia valstybės narės dirba gerai, o mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas yra maždaug 43 procentų lygmen, lygmens jeigu klau, norėtumėte klausti, kaip e, dirba ir ką veikia mūsų mažos ir vidutinės įmonės, tai tai yra geras pavyzdys, nes šioje srityje jos tikrai plačiai dalyvauja. Ir aš rengiuosi jums e, patikti informacijos apie tolesnę pažangą už kelių mėnesių. Gyvenimo kokybės klausimai. Čia norėčiau priminti sprendimą, vieną, atsiprašau, e, sprendimą dėl uh, pagalbos telefono numerio 112, 112 telefono linijos. Tokia telefono linija steigiama visur. Ir noriu pasakyti, kad galite skambinti šiuo numeriu iš fiksuoto ir mobilaus telefono visose valstybėse narėse. Tai yra didelė, didelis žingsnis priekin, nes kai pradėjome, ėmėme šios iniciatyvos prieš keletą metų, tas projektas nebuvo, nesusilaukė didelės paramos. Kai kuriuose valstybėse narėse dar yra problemų nustatant skambintojo uh, vietą, tačiau šis klausimas taip pat sprendžiamas. Dabar kas dar, kokie dar projektai vykdomi? Noriu priminti diskusijas parlamente, ypač diskusijas su jūsų komitetu dėl skaitmeninio dividendo panaudojimo ateityje. Uh, Tokios diskusijos prasidėjo prieš du metus, prisiminkime Latojos pranešimą šiuo klausimu. Sakyčiau, tai yra geras komisijos ir parlamento bendradarbiavimo pavyzdys, sprendžiant socioekonominio matmens klausimus, kuriuos iš pradžių visi laikė tik techninio pobūdžio arba technologiniais klausimais. Tačiau tai nėra vien technologiniai klausimai E, jie yra svarbus ir ekonomik, ekonomikos ir politinių mastų. Taip pat e, tai bus aktualu, kuomet pereisime prie, e, prie skaitmaninės televizijos, atsisakysime analoginės televizijos nuo 2013-ųjų. Taip pat turime užtikrinti plačiai juos čia ryšio prieigą tose regionuose, kuris dar nėra prieinamas ir taip um, išspręsti skaitmeninės atskirties klausimą. Po aktyvių konsultacijų su suinteresuotų grupių atstovais aš tikiuosi jums pristatyti, aš tikiuosi komisijai pristatyti komunikatą šio mėnesio pabaigoje ir po to per keletą atinančių mėnesių jūs pirmininkė turėsite galimybę jį svarstyti. ir po to svarstysime e, šį pasiūlymą draugę su parlamentu ir taryba, e, kalbėdami apie pirmąją spektro strategiją. Ir žiūrėsime, kokiu papildomų priemonių reikia. Tikiuosi šias diskusijas inicijuoti spektro klausimui e, rengiamo viršūnių susitikimo metu, kurį rengia parlamentas, kaip, kiek žinau, sausio mėnesį. Kaip ten bebūtų, komisija mano, kad tikrai bus atlikusi visus darbus ir e, galės tinkamai dalyvauti tame susitikime. Koks mūsų bendras tikslas šioje srityje? Lankstesnė aplinka ir bendra vizija užtikrinti geresnės paslaugas ir nau, ir tiekti naujas paslaugas. Numatome politikos peržiūrą, įvertinsime padėtį ir darysime tai remdamiesi pasiektais susitarimais. Plačia juos čia ryšio internetas. Kaip žinote, jis vaidina gyvybiškai svarbu vaidmenį ekonomikos e, priemonių gaivinimo plane. Mes esame numatę skirti 1 milijardą eurų šio ryšio tobulinimui kaimo e, vietovėse Europos Sąjungoje nes 30 procentų žmonių gyvenančių kaimo vietovėse iš vis neturi interneto. Čia, taigi, turime daryti pažangą, bet vėl noriu pasakyti, kad mane labai nuvylė tai, kad kai kurios valstybės narės dar nėra apsisprendę, ar pasinaudoti šią galimybę teikiant finansavimą kaimo bendruomenėms šiuo klausimu. Taigi reikia įveikti skaitmeninę atskirtį, tai yra bendra svarbi politikams tenkanti atsakomybė. Taigi tiek apie šiuo metu vykdomus darbus. Ką reiktų nuveikti artimiausioje ateityje, kad mūsų prioritetai būtų tinkamai įgyvendinti. Kaip žinote, ekonominio netikrumo laikais reikia ieškoti pagristų atsakymų orientuotų į ateitį. Uh, Pirmininkas, komisijos pirmininkas Baros yra labai aiškiai pasakęs, kad kita komisija sieks įgyvendinti Europos skaitmeninę strategiją. Mums reikia Europos, kuria, kuri būtų susieta ateities tinklais. Ir noriu pacituoti keletą skaičių. Norime, kad iki 2010-ųjų visi europiečiai naudotųsi plačia juosčių ryšių. Ir čia aktualus yra skaitmaninės atskirties klausimas. Mums reikia um, apjuosti 30 procentų teritorijos, kur to ryšio dar nėra. Taip pat e, greitaigis e, plačia juostis ryšys yra kitas mūsų tikslas. Šioje srityje mes galime ir turime padaryti keletą žingsnių per ateinančius mėnesius. Turime ne tik skatinti investicijas į uh, kitos tiks, ateities tinklus, turime mm, sukoncentruoti pastangas į pluoštinį, pluoštinį ryšį. Ir turime kalbėti apie ateities kitos kartos technologijas. Ir sakyčiau, kad mes mobiliajame sektoriuje turime didžiulį pranašumą lyginant su kitais žemynais ir to pranašumo neturėtumėme prarasti. Mes esame pionieriai šio, šioje srityje. Taip pat e, pereimas nuo analoginio prie skaitmeninio transliavimo taip pat turi būti paspartintas. E, dabar m, mm, daug kur naudojama ant, ant žeminė analoginė televizija, tačiau mes turime perkit prie. Taigi, padarę e, sprendimus e, ir žingsnius čia, mes suteiksime didesnio, platesnį dažnio spektrą radio ryšiui. Internetas taip pat reikalauja, apima tam tikras paslaugas, patrauklės paslaugas visiems gyventams, nesižvelgiant į jų amžių. Todėl e, rengiamos konsultacijos dėl informacijos ir ryšio technologijų ateities. Tos konsultacijos vyks iki spalio mėnesio ir paskui rengiama konferencija. Tiek žinau, jūsų komiteto pirmininkas, be kai kurie nariai rengiasi ten dalyvauti. iki šiol esame sulaukę 110 atsakymų iš visuomenės grupių į mūsų klausimus. 85 procentus visų atsakymų pateikė žmonės, atskiri asmenys. Tačiau reikia pasakyti, kad dar labai lietai pasiekėme piliečius. Dabar norėčiau pristatyti Jums keturias prioritetinės rytis, kuriuose mums reikia veikti, kad sukurtume e, bendrąją skaitmeninę rinką e, atsižvelgiant į interneto vartotojus. Žinote, kad Europos piliečiams rūpi vartotojų teisės interneto pasaulyje. Taip pat mažos ir vidutinės e, įmonės skundžiasi tuo, kad negali teikti paslaugų per sieną ir e, vartotojai kartais skundžiasi dėl interneto e, teikėjų paslaugų. Pavyzdžiui, jie sako, kad jie negali gauti e, gerų komersinė prasme pasiūlymų dėl paslaugų. Tai ką galime padaryti, kad pagerintume situaciją čia? Pirmasis prioritetas būtų toks - palengvinti ir padaryti patrauklesnį skaitmeninį turinį, kuris bebūtų pagaminamas Europoje. Turinio prieinamumas, e, kuris tinka Europos žiūrovams, skaitytams, klausytojams, e, bus teikiamas per greitaigi plačiai juosti internetą. Taigi reikia ne tik infrastruktūros politikai, bet ir politikai dėl turinio ir paslaugų tuo pačiu metu. Mums reikia tą daryti, jeigu norime konkuruoti pasauliniu mastu čia. Antras dalykas, turime parengti saugę ir e, draugišką vartotojams erdvę e, mobiliems mokėjimams. Šiandieną neturime ES standartų e, skaitmeniniams pinigams, dėl to, mobiliems pinigams, dėl to mes neišnaudojame viso potencialo ir kuri galėtų teikti mobilioji prekyba. Mes turime sudaryti sąlygas žmonėms naudotis mobiliais telefonais bet kokiam tikslui, tokiu būdu sustiprintume ir pramonę. Trečiasis prioritetas - atsiverimas mažajam smulkiam verslui. Europoje turime 23 milijonus mažų vidutinių įmonių, 95, 99 procentai visų firmų ir 100 milijonų darbo vietų tai yra, bet e, mes turime galvoti, kaip plėtoti informacijos komunikacijos technologijas, nes mažoms ir vidutinėms įmonėms nedaug sudaryta sąlygų. Pavyzdžiui, tik 9 procentai naudojasi iš jų elektroniniais. E, elektroninėmis sąskaitomis ir mums reikia išlaikyti e, aplikacijas ir paslaugas. Dar vienas dalykas yra apskaita. Ir tie klausimai turi komiteto darbo tvarkės e, viršuje, jeigu norime suteikti kuo daugiau galimybių smulkioms ir vidutinėms įmonėms ir padėti joms išvengti vairių pavojų. Ketvirtas prioritetas E, geriau pasinaudoti IKT sprendimais, e, atsižvelgiant ir į poreikį e, išskirti kuo mažiau anglės dvideginio žaliosios informacijos ko ir komunikacijos technologijos yra vienas iš ateities dalykų mūsų smulkiam vidutiniam verslui ir pramoniai. Turime čia kurti naujas verslo galimybės informacijos ir komunikacijos bendrovėms. Pirmininkė, per ateinančius metus e, spręsime šios klausimus, bet e, Europa visa turi tapti skaitmeninė. Ne kad tą galėtume padaryti. Reikia atnaujinti informacijos visuomenės strategiją, kuri e, turėtų būti susijusi su visomis e, politikos sritimis ir tikslais. Europos komisija jums pasiūlė e, sukurti skaitmeninę ekonomiką ir šiame komitete vyks daug labai darbo per ateinančius mėnesius ir metus ir dėkoju Jums už Jūsų indėlį į šią veiklą. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin, für diese. Ačiū, ponė komisarė, už e, šį e, išsamų dabar vykdomų ir busimųjų projektų pristatymą. Manau, kad e, jūsų pasisakymas suteikė pakankamai peno kolegų mintims ir pirmoji dabar tomis mintimis su mumis pasidalins kolegė Trautman. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė už jūsų planų, darbų pristatymą. Mes tikimės, kad komisija iš tikrųjų nedvėjodama ir sieks įgyvendinti savo užsibrieštus tikslus. Labai džiaugiuosi, kad jūs įtraukėte taip pat ir į parlamentą viršūnių susitikimo pasirengimui ir mes tikimės, kad būsimai plačiajoščio ryšio politikai, tai yra iš tikrųjų naudinga. Tačiau norėčiau paklausti keletą dalykų, apie kuriuos neminėjote. Kaip Jūs vertinate pasiūlymą įsteigti skaitmeninę Europinę biblioteką? Bent jau mano šalyje e, tokia biblioteka būtų prioritetinis projektas, o komisijos darbose jai nėra skiriamas prioritetinis dėmesys, nes e, mano manimu įvairios mokslinės lydyklos, panašus pavyzdžio institucijos turėtų būti suinteresuotos galimybę publikuoti savo leidinius internetu, tai taip pat e, E, sumažintų ir archivavimo problemas. Šiuo metu įprastinės bibliotekos moka tam tikrus mokesčius už archivavimą ir e, manau, kad skaitmeninė biblioteka galėtų padėti sumažinti uh, šios mokesčius sutaupyti lėšas. Apie gamybą, apie turinį interneto arba teikiamas paslaugas, ar nemažai įmonių, e, mažų ir vidutinių, kurios šioje srityje veikia ir noriu paklausti, kokius standartus čia ketina įdėkti toms paslaugoms ir interneto turiniui naujus standartus komisija. Dar vienas klausimas susijęs su turiniu ir su autorinių gretutinių teisų apsauga. Parlamente veikia kolegos Tubon vadovaujama darbo grupė, kuri svarsto šios klausimus ir man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę e, susijusią su intelektinės nusavybės apsaugą internete. Noriu paklausti, ar jūs manote, kad ateityje privalu užtikrinti interneto neutralumą siekiant vykdyti kokią nors ekonominę veiklą jame. Hatsimarkakis dabar, ačiū. Jūsų įsamų pristatymą mes jau esame prie to beveik pripratę. Pirmiausiai norėčiau e, pasveikinti Jūs e, su AAL programa skirta e, vyresnio amžiaus žmonėms. Iš tikrųjų, Europos kontinentas vis labiau sensta. Ir uh, senyvo amžiaus žmonių problemams reikia skirti vis daugiau dėmesio. Prieš tai mes diskutavome apie Alzheimerio lygos keliamas problemas ir norėčiau jūs tik tai paraginti ir užtikrinti parlamento paramą tam, kad ši programa būtų toliau plėtojama. <clears throat> Šiuo metu manau, kad jos apimtis yra nepakankamos, todėl mums reikia glaudaus bendradarbiavimo siekiant šią geresnės, kokybės, geresnės gyvenimos kokybės programą gyvendinti veiksmingiau. E, taigi jūs galite tikėtis mūsų paramos, tačiau atitinkamai mes tikimės iš jūsų ir e, informacijos dėl šios programos. Kolegė Trautman kalbėjo apie autorių teisės. Norėčiau e, pratesti jos mintį, nes vis didesnė mūsų ekonomikos dalis persikėlė į tarptautinį <clears throat> pasaulinį tinklą, tačiau vis daugiau iškyla dėl to domenų apsaugos problemų ir manau, kad europiečiai turėtų į tai atkreipti ypatingą dėmesį. Mes neleidžiam visko internete kaip amerikiečiai, mes neribojame visko taip kaip kiniečiai. Mes <clears throat> norime laisvos ekonomikos internete, tačiau su atitinkama duomenų apsauga. Per pastaruosius metus Iš tikrųjų buvo daug diskutuojama šiais klausimais ir aš prašyčiau komisijos atstovų pamastyti e, apie galimybę e, interneto saugumą papildyti, kuris dabar vykdomas per ENISA programą, papildyti duomenų apsaugos papildomomis priemonėmis ir aš nežinau, ar e, jūsų biudžete yra numatyti atitinkami asignavimai. Panorėčiau Jūs pasveikinti dėl dar vienos temos, kurios neminėjote, tačiau kuri taip pat yra labai svarbi, tai yra patikimų šaltinių tema, trusted sources. Mes daug kalbame apie turinį, tačiau problema yra ta, kad mes tiesiog susidurime su labai daug įvairaus pobūdžio turinio kurios šaltiniai nėra patikimi, todėl mums reikia tam tikros institucijos, kuri galėtų sertifikuoti patikimos informacijos šaltinius ir jūs patikėte tinkamą iniciatyvą, reikia ją plėtoti. Manau, kad europiečiai tokiu būdu pasaulį galėtų uh, užsitikrinti savo dar didesnį autoritetą dėl jūsų plačiojos šio interneto iniciatyvos. Manau, kad uh, Tai yra būtina prielaida, kuris stiprintų mūsų konkurencingumą internete, tačiau mums dar būtina suderinti jūsų iniciatyvą su atitinkamomis kaimo plėtros arba regioninės plėtros politikos iniciatyvomis. Žinau, kad bent jau jūs asmeniškai e, labai e, rūpinatės ir rūpinatės anksčiau, kad jūsų iniciatyvos būtų derinamos su žemės ūkio srityje, kaimo plėtros srityje vykdomomis iniciatyvomis ir aš manau, kad reiktų tęsti tokio pobūdžio veiksmų derinimo darbus, pavyzdžiui, ir klimato kaitos iniciatyvų kontekste ir e, komisarai atskirų sričių čia turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Ačiū labai. Kitas kolega, kuris dabar pasisakys, yra kolega Del Castillo. Eh, Tiksliau kolega. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė, dėkoju, kad atvykote pas mus. Iš tikrųjų, jūs e, pristatėte labai gerą apžvalgą dabartinės situacijos, ateities perspektyvų. Manau, kad apie tai galėsime ateityje taip pat atitinkamai diskutuoti, kuomet vyks busimų komisarų kandidatūrų svarstymai naujosios komisijos narių. Iki šiol jūs buvote tas asmo, kuris kuravo šią sritį. Norėčiau pakalbėti apie du aspektus tarpusavę susijusius ir dar apie vieną papildomą aspektą. Pirmieji du aspektai yra pirmiausiai susijęs su plačia juoščio, interneto ryšių. Čia reiktų paminėti galimybę ir būtinybę užtikrinti prieigą prie greitaigio plačio juoščio interneto. E, tokiu būdu užtikrinant valstybėms narėms pasinaudoti dabar dar nenaudojamais interneto potencialais. Valstybėse narėse egzistuoja skirtingos e, šitinės situacijos. Vienose valstybėse tokio pabudžio projektai vykdomi greičiau, kai tuo tarpu kitose e, turimi e, ryšio dažniai vis dar yra labiau naudojami televizijos ir radio transliacijoms, o ne interneto transliacijoms. Taigi mums yra svarbu užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą arba siekti tos pusiausvyros tarp atskirų valstybių narių, nes atlaisvintas dažnio spektras tikrai gali būti panaudojamas interneto ryšiui, tačiau pirmiausia, jis turi būti atlaisvintas. Antras aspektas yra skaitmeninė Europa ir yra susijusi taip pat su interneto raida, plačiajuoščio ryšio raida, tačiau skaitmeninis Europos projektai, projektas taip pat prisideda ir prie e, visuomenės e, socializavimo didinimo, prie skatinimo žmonių naudotis interneto galimybėmis. Čia aš turiu omenyje tiek, pavyzdžiui, elektroninė prekyba, tiek tokias sritis kaip švietimas, sveikatos apsauga, energetika ir taip toliau. Visos šios sritis dėl vienų ar kitų priežasčių leidžia e, arba leistų žmonėms tiesiogiai naudotis interneto galimybėmis, jeigu būtų įgyvendinamos iš tikrųjų jiems skirtos ir atitinkama naudą atnešančios programos. Tačiau pirmiausiai tokias sistemas reikia sukurti ir įdėkti. Plačiai juostis interneto ryšys kaimo vietovėse yra labai sveikintina iniciatyva, tačiau žmonės pirmiausiai turėtų matyti ir e, būtinybę arba žvelgti būtinybę ir naudą tokių sistemų, kuriomis jie galėtų naudotis. Tai yra, pavyzdžiui, prekybos srityje arba tam tikros kitokio pobūdžio veiklos sritise. Todėl čia reikia imtis atitinkamų iniciatyvų atskirose gyvenimo sritise, kad tokie dalykai būtų skatinami. Ir Trečias pakankamai rimtas ir kol kas atviras klausimas tai yra autorių teisės. Šis klausimas iki šiol yra atviras ir e, daugelį valstybių sukelia atitinkamoms institucijoms nemažai galvos skausmo. Manau, kad ši kadencija turėtų Europos parlamente būti skirta tam, kad galėtume rasti atsakymus į su autorių teisėmis susijusius klausimus. Ponas Van Nistelrooy. Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti porą pastebėjimų. Jūs mums pristatėte pažangos ataskaitą, ko buvo pasiekta gyvendinant e, kai kuriuos reglamentus, taip pat kalbėjo, buvo kalbėta apie mokslinių tyrimų svarbą, tačiau dabar teigiate, kad e, vėluojama įgyvendinti teisės aktus, jūs e, sakote, kad valstybės narės nevykdo savo pažadų, ar taip yra dėl ekonomikos krizės, ar tai yra e, dėl to kaž, kitas kažkas kaltas mūsų bendroje mokslinių tyrimų darbo tvarkėje numatytas, numatyti kai kurie veiksmai ir mes norime jų gyvendinimo. Taigi, noriu jūsų pasiklausti štai ko. Kartais neįprastais laikais, neįprastų metų reikia novatoriškų, neįprastų sprendimų. Mes iš esmės čia kalbame apie gana nedidelį biudžetą. Noriu paklausti apie uh, geresnio gyvenimo kokybės e, programos įgyvendinimą. Šiai programai numatyti nedideli ištekliai. Ar valstybės narės rengėsi prisidėti įgyvendinant šią programą? Parlamente buvo surinkta renginių, kurios, renginių, kurios buvo, kurie buvo skirti organizacijoms atstovaujančiams vyresnius gyventojus Europoje. Taigi noriu jūsų štai ko ir paklausti. Next, uh, Ačiū. Ponas Rote. Ačiū pirmininkė, norėčiau du dalykus aptarti. Pirmiausiai, Aiken klausimas. Sustarimas atitinkamas su JAV baigėsi rugsėjo 30 dieną. Jūs kalbėjote apie infrastruktūrą ir apie bendrą interneto valdyseną. Šiandien viskas priklauso nuo AIKEN, tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri pavaldi JAV prekybos ministerijai ir aš noriu paklausti, e, kokiu pozicijų laikysis po rugsėjo 30-osios Europos komisijoje. Šiuo atžvilgiu daug kas kalbėjo apie interneto neutralumą, mes dabar turime derinti telekomunikacijų paketą ir Būtų įdomu išgirsti, kokia bus komisijos pozicija dėl interneto neutralumo per artimiausias savaitės ir mėnesius, nes e, mes sulaukėme iš tikrųjų labai daug paklausimų. Šiuo klausimu galbūt komisija ketina pradėti atitinkamas teisėkuros procedūras, siekiant užtikrinti interneto neutralumą. Ja, okay, also kurze Rücksprache. Die... Komisarė norėtų dabar e, atsakyti į užduotus klausimus, nes jų susikopė jau pakankamai daug, taigi ponė Redink jums žodis. E, e, Pirmąjį klausimą uždavė ponė Trautman. Manau, kad tas geresnės gyvenimo kokybės projektas yra pavyzdinis. Jį pradėjome uh, draugės su valstybėmis narėmis, jos yra partnerės šiame projekte, bei kultūros įstaigomis, muziejais, bibliotekomis. Ir šiuo metu skaitmeninėje Europos bibliotekoje yra apie 4,5 tūkstančio objektų. Uh, Aš visada e, nepamirštu padėkoti Prancūzijai e, už šį projektą, ponė Trautman, nes pusė objektų esančių toje bibliotekoje yra Prancūzijos. Taigi atrodo, nors galbūt nereiktų daryti išvados, kad pusė Europos kultūros yra prancūziškoji. Kitos valstybės taip pat turėtų pasiekti jūsų pavyzdžių. Ir kalbant apie šią skaitmaninę biblioteką Europeaną, tai čia yra problemų su finansavimu. Kai tik projek projektas įsibėgės, e, tikiuosi tai bus kitais metais, turėsime mąstyti apie privačios valstybinės partnerystės galimybės. Norime, kad tas projektas tokiu taptų kad e, tai būtų biblioteka, mm, kuri leistų piliečiams nu, sudarytų galimybę susipažinti su mūsų paveldu. Taigi, kalbant apie skaitmeninės bibliotekas, jau keletą metų dirbame su ekspertais, e, tokių sučių ekspertais kaip autorinių teisų srities, taip pat mokslinių leidinių atstovais. ir jie pateikė savo apžvalgas, savo nuomonės. Tačiau jeigu panagrinėsime atskiras rytis, taip moksliniai leidiniai, romanai ar vaikams skirtos knygos yra skirtingi dalykai. Tačiau kaip ir Jūs sakote, viskas, kas yra viešos srities dalykai, turėtų būti prieinami visiems piliečiams. Tai yra esminė nuostata. Lengva, kitą vertus, lengva tai sakyti, o kaip tai užtikrinti. Tai jau sudėtingesnis dalykas. Aš nueičiau dar toliau, kalbant apie visus autorinių teisių aspektus pasitaiko taip, kad e, leidiniai, kai kurie leidiniai, kuriems galioja autorinių teisų įstatymai, ne, nebėra leidžiami. Kitais atvejais knygos dar yra apyvartoje. Kita vertus, e, egzistuoja ir visiškai priešinga situacija tų knygų negalima paversti skaitmeninėmis, nes, pavyzdžiui, autorius kartais yra nežinomas arba to, tai yra neįmanoma. Taigi reikia atskiro reglamento, kuris apimtų šiuos klausimus. Reikia ieškoti sprendimo. Europietiško sprendimo ir aš dirbu šioje srityje. Dar vienas rytis - nebespausdinami leidiniai ar knygos, kuriems dar galioja autorių teisų įstatymai. Taip pat visi kiti e, viešosios srities darbai. Sakyčiau, kad reikia skirtingų strategijų šiais klausimais. Mes kalbėjome apie Google knygas Ir aš sakiau, kad mes Europoje nebūtinai turime pritaikyti kitų žemynų sprendimus, mes turime ieškoti savo sprendimų. Ir mes esame gerai pasirengę tam, nes jau keletą metų draugės su suinteresuotų grupių atstovais svarstame problemas, ieškome galimų sprendimų. Ir nauja, nauja išrinktas parlamentas, draugės su komisija ir taryba gali rasti tokius sprendimus, konkrečių problemų, konkrečius sprendimus. Toliau standartai. Manau, jog mes, europiečiai, šioje srityje galėtumėme daug daugiau pasiekti. mes susidurėme su didesnėmis problemomis šioje srityje nei, pavyzdžiui, Junktinės valstijos. Komisija rengia baltąją knygą šiuo klausimu, ją dabar svarstome ir turėsime imtis priemonių. Kai sakau, kad mes turėsime imtis priemonių, turiu omeny, kad šiuo klausimu užsijima keletas komisijos narių, tačiau ne, negalime leisti savo turėti skirtingos, keletos skirtingų politinių strategijų šiuo klausimu. Mums reikalinga vieninga politika, kuri pasitarnautų pramoniai, šios ties pramoniai taip pat smulkiajam verslui. Ypač kalbant apie technologijas ir internetą. Où il nous faut mettre sur place des task forces et des consortia rengiamės įkurti darbo grupės, renkti konsultacijas. Jeigu kiti čia nemažai nuveikė, mes taip pat galime tą padaryti. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą apie intelektinę nusavybę ir internete prieinamą turinį. Nes kalbant apie skaitmeninės knygas, tai uh, šis klausimas siesi su diskusijomis plamai apie internetinį turinį. Nes juk naudojantis internetu ir turinys, kuris yra, yra prieinamas internetu, yra prieinamas tuo vieninteliu mediumu. Ir mūsų pasaulis tampa vis labiau skaitmeninis. Uh, ir mes jau, man atrodo, esame pasirengę e, kai kurių projektų gyvendinimui. Cloud computing tai yra dar viena naujovė mus pasiekusi iš, iš jungtinių valstijų. Tačiau šiuo atveju neužtikrinama asmens uh, ir privataus gyvenimo apsauga, tokia apsauga, prie kokios esame pripratę Europoje. Ir čia reikės ieškoti sprendimų, nes jeigu nerasime priemonių užtikrinti apsaugą, tai aš sakyčiau, kad ta m, nauja galimybė yra atsiveriantis langas naujom, su mažoms bendrovėms, tačiau nebūtinai plačiu mastu. Taigi ta cloud computing gali būti naudinga su sąlyga, kad mums pavyks išspręsti saugumo klausimą. Taigi čia reikia nemažai padirbėti, kai ką esame pradėję, bet dar reikia nemažai nuveikti ir aš tikiuosi parlamento pagalbos šioje srityje. Tinklo neutralumas. Norėčiau šiek tiek pakalbėti šią temą, pirmininkė. Šis klausimas svarstamas jau kurį laiką. Kuomet nu, nuo nu tų laikų, kai pradėjome svarstyti telekomo pagrindų pasiūlymus. Tačiau tai nėra europietiška problema. Iš esmės tai yra, ši problema kilo ar susikūrė Amerikoje. Nes Amerikos telekomo struktūra yra visiškai kitokia nei mūsų. Ji yra visiškai liberali, dere, atsisakyta jos reglamentavimo. Ir todėl egzistuoja didžiuliai monopoliai ir rinkoje yra tikrai menka konkurencija. Tai reiškia, kad piliečiams neužtikrinamas pasirinkimas, jie turi rinktis iš to, kas jiems siūloma. Ir didžiosios korporacijos yra pakankamai įtakingos ir gali pačios pasiūlyti tai, ką, ką jos nori siūlyti. Mes Europoje norime atverti telekomų rinkas konkurencijai, nes tai suteikia vartotojų galimybę rinktis. Ir daugelį metų Europoje vykdama politika, kuri sprendimų prieimimo galę sutelkė nacional, suteikė nacionaliniam reguliuotojui. Komisija gali imtis priemonių, jeigu kažkas tai Mm, vyksta netinkamai. Imtinėse valstijose tokių priemonių nėra. Taip pat naujajame telekomų pakete mes suteikėme daugiau galių nacionaliniam reguliuotojui imtis veiksmų tuo atveju, kai kažkas, e, kažkas yra blogai. Junktinės valstijos taip pat ima judėti tą kryptimį, nes e, jos susiduria su didžiuliamis problemomis. Taigi noriu jūs perspėti. Vien dėl to, kad kažkokia problema ir svarstoma Amerikoje, nebūtinai ta pati problemuoja egzistuoja Europoje. Mes neturime tokio masto problemos, tačiau tai nereiškia, kad jos tokios problemos Europoje visiškai nėra. Noriu priminti, ką esi daug kartų sakiusi nepriimtina tai, kad kai kurios bendrovės e, blokuoja prieigą prie interneto. Pavyzdžiui, negalima naudotis Skype programą. Turime imtis veiksmų, turime tinklą, kuris yra atviras ir rengiamės veikti tą kryptimį. Euh, Galima kalbėti išsamei apie tuos dalykus, ponas pirmininkė, tačiau nesukurkime problemų, kurių kol kas nėra. Galbūt kitame kontinente jos ir egzistuoja, bet ne čia. Mes turime spręsti savo pačių problemas. Taip pat neturime aklai kartoti kitų. Dabar e, gyvenimas, e, palengvinta gyvenamoji aplinka, ambient assistant living. E, du parlamento nariai klausė, ar tai yra gera priemonė įspręsti vieną iš svarbiausių problemų, tai yra gyventojų senėjimas kitaip tariant, kad būtų vyresniems gyventojams palengvintas gyvenimas visuomenėje. Kiek žinau, valstybės narės labai palankiai priėmė šią iniciatyvą, jie investavo dar daugiau negu iš pradžių ketino, dabar jau iš viso 600 milijonų eurų yra investuota, jeigu dar gautume daugiau, tai būtų nuostabu. Tačiau nebūtinai reikia ne, nežmoniškai dėlių sumų. Pirmiausia, reikia galvoti apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės imsis tam tikrų tyrimų ir sieks rezultatų. Jeigu parlamentas, aišku, galvoja, kad galima būtų investuoti masiškai į šią sritį, aš sutinku, kad galėtume ir kad reikėtų mums e, padidinti Europos skiriamą finansavimą, tai aš visiškai pritarčiau tokiams mintiems, nes klausimas yra išties labai įdomus. Duomenų apsauga. Tai dar vienas klausimas, kuris mano nuomonė lydės parlamentą keletą ateinančių metų. Jūs žinote, kad komisija pradėjo atviras konsultacijas dėl to, kaip asmens duomenų teisę galima toliau plėtoti. Konsultacijos pradėtos Liepos 9 ir truks iki gruodžio 31-osios. Turime pasižiūrėti, ką reikės daryti toliau. Ar imsimės griežto reglamentavimo, ar bandysime renkti direktyvą, ar galbūt bandysime imtis švelnesnių priemonių spręsdami kylančias problemas. Kol kas sprendimas nepriimtas. Kitas komisaras dirbsantis šioje srityje turės dėl to nuspręsti kartu su taryba ir parlamentu, nes yra labai skirtinga, jeigu veikti reikia skirtinga, jeigu pasirenksi direktyvą reglamentą. Su reglamentu su reglamentu galime žengti į priekį greičiau, bet, pavyzdžiui, direktyvą prieimus prireiks penkerių metų, kol bus jos nuostatos įgyvendintos. Taigi reikia pagalvoti apie laiką, kiek užtrunka, kol taisyklės įgyvendinamos. O viskas čia plėtojasi šioje srityje labai greitai, mes negalime laukti. Dėl to labai gerai yra tas, kad telekomunikacijos Telekomo priemonių pakete turime numatytą e, privalomą pranešimų teikimą apie asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Tai yra įrašyta ketvirtame straipsnėje, taip pat tam tikros taisyklės numatytos e, prie, penktame straipsnėje. Ir šeštame straipsnėje kalbama apie nepageidaujamo elektroninio pašto siuntinėtojus. E, ir e, tam tikros ribojančios priemonės yra 15 A straipsnėje. Taigi tai mums visiems Europoje turėtų padėti apsaugoti privačiąją erdvę. Šis klausimas yra ne tik tai telekomo klausimas, bet ir bendras klausimas. Jūs tikriausiai matėte, kad aš labai griežtai pasisakiau, kai uh, buvo kalbama apie tikslinę reklamą, apie tai, kaip ji turėtų vykti ir kaip ji nedaroma. Taigi e, šis klausimas e, labai dažnai iškildavo darbo tvarkioje, mes pagaliau turime Europos masto taisyklės. Iš pradžių reikia, kad piliečiai duotų iš ankstinį sutikimą gavę informaciją. Taigi, pirmiausia, reikia, kad piliečiai žinotų savo teisės ir paskui, kad tos teisės būtų taikomos praktikoje. Pavyzdys jums. Šiuo metu turiu problemų su Britanijos vyriausybė. Mes ją padavėme į teismą dėl vienos Britanijos vyriausybės taisyklės taikymo susijusios su privatumu. Tai bus svarbus klausimas mūsų darbo tvarkėje ir mes pasirinksime atitinkamą kelią. Pasitikėjimą keliantys šaltiniai ar patikimi šaltiniai tai yra iniciatyva susijusi su savireguliacija. Galbūt prisimenate, kad su komisijos nare Kuneva mes 5 gegužės dieną paskelbėme ES vadovą. Vienas iš elementų buvo patikimų šaltinių klausimas. Dabar reikia pasižiūrėti, ar e, pasiteisina savi reglamentavimo iniciatyva šioje srityje ar ne. Aš pati visą laiką lauk laikausi tokio požiūrio, kad jeigu galima patiems e, reguliuoti savo elgesį, nereikia griežtų įstatymų. Ir tik tai tada, jeigu švelnesnis kelias nepasiteisina, reikia galvoti, kokiu žingsniu imtis e, toliau. Pane pirmininkė, tokie dalykai yra labai svarbus. Dabar plačiai juošiu interneto iniciatyvą man ji patinka ir nepatinka vienu metu patinka todėl, kad kai pradėjome kalbėti apie plačiajuosti ryšį ir visą spektro politiką susijusią su plačiajuoščiu internetu, daugelis vyriausybės sakė, kad nėra jokių problemų nei dėl spektro, nei dėl plačiajuoščio ryšio. Bet man atrodo, kad dabar daug kas sutinka, kad problema egzistuoja. Jeigu 30 procentų gyventojų neturi plačiajuoščio interneto, tai problema egzistuoja. Aš džiaugiuosi, kad jau suprantama, kad yra problemų, bet ko mums dar nepavyko padaryti, tai yra nuo suvokimo į politinės investicijas pereiti. Ir esu labai nusivylusi, kad vyriausybės, kurios galėjo pasinaudoti vienu milijardu skirtų kaimo plėtrai ir plačiai juoščio interneto plėtoti kaimo vietovėse, uh, kol kas daugelis vyriausybių nieko nepadarė. Tai reiškia, kad jos dar kol kas savo veiksmų programuose nėra numačiosios poreikio plėtoti plačiai juosti interneto ryšį savo šalyse ir bandyti tokiu būdu išbristi iš sunkumų. Kai regionė politika yra apibrėžiama, nes dabar regioninėje politikoje numatytas plačiuostis interneto ryšys, taigi toje politikoje reikia e, kalbėti apie tą ryšį kaip apie vieną iš stiprių dalykų ir parlamentas turėtų nepamiršti to dalyko. Dabar e, pereimas prie plačiajuoščio, atsiprašau, prie skaitmenės televizijos nuo analoginės. Kodėl aš noriu, kad tai įvyktų kuo greičiau? Mums reikia e, išlaisvintų dažnių tam, kad galėtume toliau plėtoti plačiai juosti internetą. Todėl komisija pasiūlys komunikatą dėl skaitmeninio dividendo. Mes tą padarysime spalio 28-ąją, bent jau taip esame numatę. Ir tai bus vienas iš paskutinių konkrečių veiksmų, dabartinėje komisijoje. Taigi e, mums ir simbolinė prasme tai svarbu, kad pagrindinis svarbus dalykas, kurio imsis komisija, baigdama kadenciją, būtų skaitmeninio dividendo komunikatas, nes mes manome, kad tai labai svarbis rytis ir kad reikia gerai pasirenkti e, spektro vadovų susitikimui, spektro klausimais. E, Aš e, žinau, kad parlamentas yra pasakęs, jog po to vadovų sutikimo e, valstybių pareigūnai supras, jog spektras yra ne kažkoks tai nesvarbus dalykas, bet kad tai yra dėmesio vertas klausimas ir kad reikia imtis priemonių e, plačiaja prasme šioje srityje. Kitas dalykas yra kelių žemėlapis arba planas valstybėms narėms, e, kad jos galėtų daugiau dirbti ties skaitmeninių dividendų. Tai bus labai e, svarbus klausimas, e, apie kurį kalbėsime vadovų sustikime spektro klausimais. Pone Del Castillo, jūs kalbėjote apie plačiajuosti interneto ryšį pagyvenusiems gyventojams ar e, tose teritorijose, kur nėra pakankamai paslaugų. Ir jeigu mes neturėtume turinio ir paslaugų, tai nieko tuo nepasiksime. Mes turime taip pat turėti žmonės, kurie žinotų, kaip naudotis e, tuo ryšiu, kitaip nieko nebus. E, už tai mes dar turime spręsti nemažai problemų ir daug kur tai yra valstybių narių pareiga. Mes turime nepamiršti e, skaitmeninio raštingumo klausimo ne tik tai kalbose, bet ir konkrečiuose darbuose. Mes jau daug e, pažengėme per paskutinius metus moks e, informacijos ir komunikacijos technologijų tyrimų srityje. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad 600 milijonų e, yra skirti e, pagalbai e, gyvenamoje aplinkoje. Taip pat e, bendroms technologinėms iniciatyvoms. Aišku, buvo kalbama apie daug didesnės lėšas kalbama, bet uh, Kiekvienas žaidėjas turi ar veikėjas turi suvaidinti savo vaidmenį komisiją ir pramonė vaidina savo vaidmenį. Tie, kurie dar kol kas pakankamai neveikia gerai, dėja yra valstybės narės. Kodėl? Reikia išanalizuoti šį klausimą. Aš grįšiu pas jūs ir kol kas tai galiu tik tai pasakyti faktus, bet ne priežastis. E, kur nepasiseka mums įdėkti atitinkamų priemonių, tai kažką reikės galvoti, pirmiausia, dėl bendrų technologinių iniciatyvų. Ir mes taip pat turime priversti valstybės narės suvokti, kad šis klausimas uh, just retur, tai yra aš uh, gaunu tai, ką įdedu, yra pasenęs klausimas, teisingos gražos klausimas. Nes galima gauti kur kas daugiau. Ir tai nėra tik tai tie, kad aš duodu jums šį papirėlį, jūs man atiduodate kitą. Nėra viskas taip aiškiai apibriešta, bet mes visi išlošime sutelkdami išteklius. Ir tai, man atrodo, yra labai aišku. Dabar kitas klausimas. į ką, į ką klausimas. Jau keletą metų e, dar kai e, prezidentas buvo Clintonas, JAV komisija ir Europos Sąjunga bei Amerikos vyriausybė pradėjo diskusijas, kad ICAN būtų E, išimtas iš Amerikos vyriausybės priežiūros sferos. Kol, ir mums neblogai sekėsi, paskui į valdžią atėjo prezidentas Bušas. Lapkritį tada viskas sustojo. Kai JAV pasikeitė vyriausybė, maniau, kad dabar jau bus atėjęs laikas imtis konkrečių žingsnių. Gegužės mėnesį pasakiau kalbą, kurioje prašiau parlamento, atsiprašau, prezidento Obamos išbraukti į kan iš Amerikos priežiūros srities. Iš bet kokios priežiūros srities. Tam, kad galėtume turėti internetą, į kurį nesikištų valdžios institucijos. E, šiuo pagrindu telekom ministrų taryba visiškai paremė komisijos prašymą ir e, Trojka, Trejetas, dvi pirmininkaujančios valstybės ir komisija rugsėjį išvyko į JAV dėrėtis su JAV vyriausybė. rezultatas e, žinomas e, bus po poros dienų ir tada tas rezultatas bus toks, kad Amerika iš tikrųjų nebeprižiūrės į kan veiklos. E, GAG yra kalbama dar apie vieną asociaciją Komisarė prašė pagalbos. Kas gali iššifruoti, kas yra GAG? E, geros, gero vadovavimo patariamoji grupė. GAG. Tai, e, tai yra, ta, ta reiškia šis sutrumpinimas ar komitetas. Bus sukurtos e, keturios platformos, e, juose dirbs e, ekspertai, kuriuos paskirs GAK ir ICAN vadovybė tam, kad jie prižiūrėtų tam tikrus elementus interneto. Tai taip pat reiškia, ir kas yra labai svarbu parlamentui, kad susitikimas Šarm Alšeike E, IGF, kuriame dalyvauja pilietinės visuomenės atstovai, e, turės labai dėlės, dėlės svarbos, nes mums dabar reikia susijęti GAC, e GAC ir pilietinę visuomenę, o, kaip parlamentas pabrėžia, pilietinė visuomenė vaidina visuomet labai svarbu vaidmenį ir tokiu būdu naujoji sistema galės dirbti, nes e, po dviejų ar trijų dienų mes tą sistemą sukursime popieriuje, bet reikės ją užpildyti veiksmais. Manau, kad tai yra interneto bendruomenė istorinis momentas, istorinis laikas. Me, aš labai džiaugiuosi, kad tiek europiečiai, tiek amerikiečiai dabar kartu su likusiu pasauliu žengia kartu ir galvoja, kad reikia užtikrinti internetą, į kurį nesikištų e, valdžios struktūros. Taigi dabar reikėtų e, sukurti institucijas, kurios užtikrintų tą funkciją. Iš tikrųjų, sėkmės istorijas galima girdė, išgirsti tik tada, kai bandai jas įgyvendinti. Jetzt, uh... Ačiū labai. Dabar žvelgdamas į laikrodį ir į norinčių pasisakyti kolegų sąrašą. Prašau jūsų pamėginti kalbėti šiek tiek glaušiau. Mūsų privalumas yra, kad gavome pakankamai daug informacijos apie numatytus darbus. Taigi ilgai nedelsint suteikiu žodį kolegiai Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau jūsų paklausti apie saugumą. kuris yra būtina prielaida siekiant sklandžiai veikti informacinių technologijų bendruomenėms. Ir e, atitinkamoms įmonėms veikiančioms šioje srityje. Mes turime informacijos, kad 90 procentų e, visuotinės svarbos paslaugų teikėjų teikia šias paslaugas ir elektroniniu būdu. Tai yra galima jas gauti internetu. Deja, Europinių lygmenių neveikia elektroninės e, tapatybės nustatymo bendra sistema. Žinau, kad jūs e, atliekate tam tikrus tyrimus ir siekiate, kad iki 2009 metų būtų parengtas atitinkamas veiksmų planas, tam, kad dešimtaisiais metais būtų sukurta bendra tarnyba veikianti europinių lygmenių, kuri galėtų patvirtinti elektroninius parašus. Noriu jūsų paklausti, kokia yra dabartinė situacija ir kokių veiksmų ketinate imtis per artimiausius mėnesius ir kokį vaidmenį šiame kontekste vaidins NISA agentūra, nes mes žinome, kad e, jos veiklos įgaliojimai baigėsi 2012 metais, o informacinės visuomenės e, veiklai saugumo klausimas tampa virs svarbesnis. Todėl aš manau, kad Enisos vaidmo turėtų būti išplėstas tam, kad ji galėtų geriau reaguoti į nesaugumo elektroninėje erdvėje incidentus. Mes žinome, kad informacinių technologijų infrastruktūra yra reglamentuojama labai dideliu skaičiumi įvairių direktyvų ir reglamentų. Pavyzdžiui, paslaugų direktyva yra numatyta, kad nuo 2010 metų bet kokia įmonė gali naudotis viešą prieigą prie elektroninių paslaugų. Taigi noriu jūsų paklausti, kokie yra komisijos planai šioje srityje. Ir dar vienas paskutinis klausimas jeigu komisija ketina peržiūrėti e, autorinių teisių direktyvą. Noriu paklausti, ar e, komisija ketina ją peržiūrėti, kadangi dabartinės direktyvos nuorodo, e, nuostatos yra interpretuojamos skirtingai atskiriuose valstybėse narėse ir jau turime tokį palankios teismų praktikos atskirose valstybėse, kur e, susidurta su atvejais, kuomet elektroninė informacija yra naudojamasi e, tarptautiniu mastu. Taigi noriu paklausti, ar jūs ketinate peržiūrėti šią direktyvą, pane Karvajo dabar. Pana pirmininkė, ponė komisarė, du trumpus klausimus noriu užduoti. <clears throat> Pirmiausiai dėl JTI. Jūs minėjote, kad šią iniciatyvą turėtų dalyvauti ir mažos bei vidutinės įmonės ar universitetai taip pat turėtų būti įtraukti į šią bendrą technologijų iniciatyvą. Aš manyčiau, kad bendradarbiavimas tarp pramonės ir universitetų yra labai svarbus žinių trikampiui Europoje, tačiau žinau, kad e, mažųjų valstybių universitetams pakankamai sudėtinga e, patekti šią bendrą technologijų iniciatyvą, taigi norėčiau daugiau informacijos apie šį klausimą. Antras klausimas yra plačia juostas greitaigis internetas ir ekonominio bendradarbiavimo planai, kaip jūs ketinate juos įgyvendinti. Kalbėjote, ponė komisarė, apie atskirų valstybių vyriausybės, kurios nelabai yra linkusios dalyvauti šių projektų įgyvendinime ir tai iš tikrųjų mums kelia susirūpinimą, nes jos nepateikė, nepristatė veiksmų planų, nenumatė 90 metams atitinkamo finansavimo. Ar galėtumėte šiek tiek sukonkretinti savo mintis? noriu gauti informacijos apie tai, kas administruoja išteklius, ar e, tai daroma komisijoje Briuselyje, ar per struktūrinius fondus, ar atskiros valstybės juos administruoja. Pirmkas, ačiū, ponia Kolanska Babinska. Ačiū labai. Aš norėčiau trumpai dar grįžti prie plačiojošio interneto problemos jūs išreiškite savo susirūpinimą dėl šios programos. Noriu pasakyti, kad egzistuoja administracinių teritorijų, kuriuose 80-90 procentų gyventojų neturi prieigos prie interneto. 2013 metai atrodo dar e, mus pasieks negreitai, tačiau iš tikrųjų laikas bėga pakankamai greit. Iš tikrųjų, problema yra ta, kad komisija turi kūruoti daug sričių. Jūs minėjote, kad Europos parlamentarė turėtų atlikti tam tikrą lobistinę veiklą tam, kad pagreitintų šį procesą savo šalyse. Norėčiau jūsų paklausti, kokiu veiksmu mes galėtume imtis tam, kad tą lobistinę veiklą galėtume atlikti geriau, kokias konkrečias priemonės jūs galėtumėte įvardinti, kurių imtųsi komisija, mūsų komitetas Europos parlamente tam, kad e, galėtume pagreitinti šios procesus, nes komisija turi ne tik formalių galimybių, gali taikyti įvairias švelnes, raginančias priemonės, taip sakant, kad galėtų daryti spaudimą tų šalių vyriausybėmis, kurios nepakankamai greitai vykdo šį procesą, nes E, jeigu viskas vyks kaip dabar, tai iš tikrųjų mes užsibrėžtų tikslų nepasieksime. Manau, kad visi bendrai turime pasvarstyti apie priemonės, kurias turėtume taikyti žymiai veiksmingiau. Aš gaunu laiškų iš Lenkijos, kuriuose išreiškimas susirūpinimas dėl tinklo operatorių dominuojančios padėties ir ir tokiu būdu tinklų operatoriai, interneto tiekėjai daro atitinkamą įtaką taip pat ir interneto e, turiniui ir tokiu būdu pažeidžia e, pagrindinių žmogaus teisų atitinkamus principus. Mano rinkėjai išvelgia tam tikrą grėsmę kuri kyla iš e, interneto tiekėjų pusės grėsmę interneto turiniui. Pone Hubner, ačiū. Norėčiau padėkoti už tikrai labai išsamų pristatymą. Jūs tikrai labai sėkmingai dirbate komisijoje ir tai atspindi daugybė jūsų teikiamų iniciatyvų. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia uh, sumažinti atotrukį tarp gyvenimo sąlygų mieste ir kaime, užtikrinant plačiajuosti ryšį kaimo vietovėse. Taip pat sakėte, jog investicijos į šią sritį neateina taip greitai, kaip galėtų, neatsižvelgiant į tai, kad yra tam skirtos lėšos. Kodėlgi taip yra? Galbūt šios investicijos neįtrauktas į regionų plėtros politiką. Norėčiau pasiūlyti jog krizės laikotarpiu reikėtų daryti didesnį spaudimą šioms investicijoms. Galbūt kai kurios šalis dar nesuvokia, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ir kad tai yra viena iš priemonių, kuri padės išbristi iš krizės, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Žinau, komisarė, kad jūs esate pasirengusi būti šio uh, projekto propaguotoje. Pirmininkas, ačiū, ponas Weber. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Reding, noriu padėkoti Jums už tokį didelį kiekį informacijos ir už Jūsų sutiktus atsakymus norėčiau grįžti prie jūsų išvardintų prioritetų, tai yra prieigos prie interneto plėtimo. Šioje srityje turime kalbėti apie keletą dalykų. Jūs minėjote e, skirtumus tarp teritorijų, tai yra, kad kaimo teritorijose 30 procentų žmonių neturi prieigos prie interneto. Tai tam tikra prasme yra ekonominis trūkumas. Tačiau aš išvelgiu ir socialinį aspektą. Jūs kalbėjote apie skaitmeninį neraštingumą. Miestuose yra skirtumas tarp tų gyventojų grupių, kurios sugeba pasimti daugiau informacijos ir tos, kurios negali tokios informacijos įsisavinti. Žinau, kad vyriausybės turėtų imtis veiksmų, spręsdamos šiuos klausimus, bet ar nėra kažkokių galimybių ES paskatinti e, pažangą šioje srityje? Man dar išvelgiu ir trečiąjį aspektą, kuris, man atrodo, irgi yra labai aktualus, tai yra mm, pietų ir šiaurės atskirtis Europos Sąjungoje. Uh, tarp šių regionų yra skirtumai, kalbant apie prieigą prie interneto. Taip pat galime kalbėti ir apie labiau išsivyščiusias valstybės ir mažiau išsivyščiusias valstybės. Mm, Europos Sąjunga, būdama didžiulė ekonominė galybė, turėtų to nepamiršti, ką mes galime nuveikti kitų labui, užpildydami šią spragą. Ačiū. Ačiū. Pone Toja. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad jau ilgai kalbame, todėl kalbėsiu trumpai. Pone Reding, mes tikrai vertiname tai, kad suteikėte tokią tikslę informaciją apie vykdomas programas. Ir be abejo, parlamentas taip pat gali imtis savo, taip pat galima imtis veiksmų. Mes net nesame įpratę gauti tokius aiškius atsakymus, mes esame, esame pripratę prie gana miglotų paaiškinimų. Noriu išsakyti keletą pastebėjimų. Tikiuosi, jog komisija toliau sieks, kad būtų gyvendintas iki galo tarp tinklinio ryšio paketas. Manau, kad tai yra labai didelis sėkmės pavyzdys kalbant apie dažnių spektrą, turime nepraleisti šios galimybės. Man atrodo, kad kai kurios valstybės, taip pat ir mano šalis, tiesiog nekalba apie tokią galimybę. Juk yra galimybių išnaudoti atsilaisvinančius dažnius įvairiausiems tikslams kai kuriuose. Tačiau kai kuriuose šalise apie tai net nekalbama. Aš norėčiau, kad būtų bendrijos masto priemonė ir kad žmonės žin, sužinotų apie tai. kai kuriuose šalise, kur informacinės sistemos e, menkiau išplėtotos, apie tai nekalbama. Man atrodo, kad reikia atvirų politinių demokratinių debatų, nes tai juk atveria sienas, tai tas da, tas spektras užtikrina naujas galimybės, platesnę prieigą. Taip pat turime mąstyti ir apie vartotojų teisės čia. Komisarė Kuneva yra daug apie tai kalbėjusi. Taigi turime ir mes apie tai kalbėti. kalbame ne tik apie reklamos kontrolę ar duomenų slaptumą ar apsaugą, Tai yra kai kas daugiau, tai yra dar iki galo neištirtas rytis. Žmonės kartais klaidingai supranta pateikiamą informaciją, kartais jie net nesupranta, su kuo tai siejasi. Man atrodo, kad reikėtų taikyti tarp disciplininį požiūrį. Nepamiršti ir telekomų įstatymo. Yra daugybė komercinių pagundų ir tokių dviprasmiškų sričių, bet turime ir apie tai kalbėti. Danke. Die Kollegin Podimata hat als nächste das Wort. Kollege Podimata dabar pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už jūsų išsamų pristatymą ir tikslius atsakymus į užduotus klausimus. Yra viešai žinoma, kad elektroninių komunikacijų, telekomunikacijų srityje mes per pastaruosius metus tikrai pasiekime pažangių rezultatų, nepaisant tam tikrų problemų. Ir galėjome atnešti Europos piliečiams apčiuopiamos naudos, pavyzdžiui, tarp tinklinio ryšio srityje, telefoninių išlaidų, kainų srityje. Jūs minėjote tam tikras rekomendacijas ir kalbėjote apie galimybę leisti taikyti MSS palidovais paremtas sistemas. Parlamentas, kalbant apie atitinkamų paslaugų teikėjų atrankos kriterijus pabrėžia, kad e, jų teikiamos paslaugos privalo e, būti arba turėti visuotinės e, svarbos tam tikrą atspalvį. Ir neseniai buvo atrinktos atitinkamos įmonės remiantis anksčiau nustatytais kriterijais ir po atrankos viena iš tų įmonių pareiškė, kad e, patys palidovai turi tam tikrų techninių trūkumų. Mums yra labai svarbu plėtoti šias visuotinės svarbos paslaugas, ypatingai tokiais atvejais, kuomet iškyla tam tikrų gamtinių katastrofų arba gaivalinių nelaimių, kuomet reikia nepaprastai greitai imtis veiksmų. Tačiau jeigu turima įranga tinkamai neveikia, tai gali sukelti papildomų problemų. Prisiminkime neseniai Europos pietuose vykusius miškų gaisrus, pavyzdžiui. Taigi noriu paklausti, ar galėtumėte paprašyti jūsų pasidalinti turimą informaciją apie e, dabartinė situacija šioje srityje, ar tie techninio pobūdžio trūkumai buvo pašalinti, ar jau dabar komisija turi galimybę patikrinti, kaip yra laikomasi nustatytų kriterijų ir sąlygų, ypatingai e, atitinkamos įmonėms išduodant licenzijas. Pirmkas, ačiū labai, kolega Balčytis dabar. Ačiū, gerimas pirmininkė, e, gerim komisarė. Aš taip pat noriu pasikartoti dėl visų tų pasiekimų, kurie iš tikrųjų buvo atlikti jūsų kūruojamoje srityje ir internetas, ir e, bankininkistė, ir plačiojuostis ryšys, ypatingai kelių sauga, kurie leido kai kuriuom valstybėm ne tik tai pasiekti tam tikrų e, finansinios, galbūt tam tikros finansinės naudos, bet ir išgelbėti gana nemažai gyvybių. Tačiau šiuo metu mes pastebime tam tikras tendencijas dėl susiklošiusios ekonominės situacijos ir finansinės krizės, kad kai kuriuom vyriausybėm Ir praktiškai visom vyriausybėm šiandien yra palikta veikimo laisvė, priimant vienus ar kitus sprendimus, e, tęsiant e, jau šiandieną nustatytus projektus. Ir tikrai e, manau, kad kai kurie sprendimai jie ateityje turėtų būti galbūt kitokie, nes mūsų visos Europos tikslas yra padidinti savo konkurencingumą ir visi ES turime, turėtumėm atlikti tam tikrus vieningus veiksmus. Ir tikrai grįžtant prie to pačio klausimo, e, kai kuriuose valstybėse informacinių technologijų srityje tie projektai, kurie jau buvo vystomi keletą metų iš eilės, jie šiandieną dėl pinigų stygiaus paprasčiausiai yra stabdomi. Ar jums netrodo, kad jūsų Europos komisijos vaidmuo turėtų būti šiek tiek aktyvesnis, kalbant ne, apie, ne tik apie tą naudą, kuri gali atnešti ateityje, bet ir apie tą žalą, kuri yra susijusi su šios dienos sprendimais. Ačiū labai. Danke für die vielen Fragen. Jetzt darf Ačiū už šios skaitlingus klausimus ir dabar norėčiau suteikti komisarė Reding ar vieną galimybę juos visus atsakyti. Prašau. Pirmininkė, bandysiu kalbėti kiek įmanoma glausčiau, nes daugelis dabar užduotų klausimų iš dalies siejasi su atsakymais, kuriuos jau pateikiau. Saugumo klausimas. Enisos mandatas jau patvirtintas ir tuo pagrindu reikės domėtis, kaip viskas vyks. Ir sprendimą turės priimti drauge parlamentas, taryba ir komisija ir nuspręsti, ar e, dėl tų tendencijų, kurias stebėsime mandatą, reikės sustiprinti ar ne. Toliau saugumas, elektroninio parašo saugumas. Vykdome keletą eksperimentinių programų. Jos daugiausia sutelktos į saveikumą, nes, kaip žinote, pagrindinės teisės čia siejasi su subsidiarumo klausimais ir mes turime paisyti valstybių kompetencijų pagal subsidiarumo principą. GTI ir universitetai. Taip pat, visų pirma, klausimas dėl autorinių teisių ir nacionalinė precedentų teisė, kuri skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Būtent dėl to parengta žalioji knyga, kurią rengėme aš ir kolega Magryvi. Norime išsiaiškinti, kokie tolesni žingsniai reikalingi. Su, ir nagrinėjame būtent šiuos klausimus. Taip pat domimės, kaip geriau apibriežti e, darbus, kurių autoriai nežinomi Taip pat svarstome teritorinio licencijavimo klausimus, teritorinio licencijų išdavimo klausimus. Taigi tai yra tikrai svarbus klausimai, kuriuos e, nagrinėsime per atinančius kelis mėnesius. GTI ir universitetai. Technologijų moksliniai tyrimai nėra tokie fundamentalūs kaip taikomieji tyrimai todėl jie yra iš dalies finansuojami ir pramonės. Pramonė skiria savo išteklius. Čia kalbu apie jungtinės technologinės iniciatyvas ir vyksta bendradarbiavimų grindžiamas mokslinis tyrimas ir tos iniciatyvos, iš tų iniciatyvų skiriami finansai tiems, kas negali patys savęs finansuoti, o pramonė finansuoja tyrimus, nes tai yra jai aktualu ir jis suinteresuota tokiais tyrimais. Plačiajuostas ryšys kaimo vietovėsi. Daugelis narių uždavė šį klausimą. Tai yra tikrai politizuotas klausimas. Ir jūs teisingai tai pastebėjote kai sakau, kad 30 procentų žmonių neturi interneto, aš e, imu vidurkį. Kalbu apie Europą. Tai tokia yra padėtis šiuo metu Europoje. Tikrai turime imtis priemonių ir keisti padėtį. Vienas milijardas eurų numatytas kaimo plėtrai. Juos dar papildo 2,2 milijardai numatyti regioniniuose fonduose. Tačiau net visos šios sumos nepakaks, kad plačia juostis ryšys apriektų 30 procentų gyventojų, kurie jo neturi. Tai reiškia, kad vyriausybės turi imtis šios, šio, šio klausimo, daryti tai draugė su pramonės atstovais. Konkurencijos komisarė uh, leido renkti valstybės pagalbos planus šiuo klausimu, kad vyriausybės im, imtųsi priemonių. Dabar kalbant apie vieną milijardą skirtą kaimo plėtrai, manau, jog žemės ūkio ministrai turėtų suvokti, kad plačia juostis ryšys kaimo bendruomenėse yra naudingas ir ūkininkams, ir verslui vykdomam kaimo vietovėse. Būtent, kai trūksta interneto, tai sukelia klečių ir ūkininkams. Ir todėl reiktų paskatinti e, veiksmingesnį tų lėšų įsisavinimą. Man atrodo, kad aš jau pateikiau atsakymą į klausimą dėl tinklo neutralumo. Taip pat kalbant apie pasiūlymą tęsti veiksmus, kaip, pavyzdžiui, tęsti veiklą, kaip ir padarėme po tel po telekomo reformos, planuojame dirbti drauge tam, kad iškilus bendroms problemams Europoje galėtume ieškoti bendrų atsakymų į tas problemas. Toliau klausimas dėl e-prieinamumo. Gegužės penktą dieną, kuomet draugė su ponia Kuneva pristačiau uh, ES gairias, minėjau, kad turime kalbėti apie prieinamumą, kad W3C standartai, kurie yra taikomi jungtinėse valstijose, būtų taikomi ir Europoje. Ir šioje srityje amerikiečiams sekasi geriau nei mums. Toliau plačiajuostis atotrukis. Reikia spręsti gebėjimo klausimą. Ta, tai daroma gyvendinant eksperimentinius projektus, tačiau jie turi būti gyvendinti horizontaliai. Ir aš visiškai sutinku su jumis, kad yra ir kitų spragų ir atotrukių, ne tik šis ir kiti klausimai, pavyzdžiui, susijęs su skaitmeniniu raštingumu, jūs tai ir minėjote. Net jei užtikrintume plačiai juosti ryšį visur, e, tik tai 50 procentų ūkiai šeimos geba įsisavinti tą galimybę, pasinaudoti ją. Viskas susiję su skaitmaniniu raštingumu ir gebėjimu pasinaudoti šią galimybę todėl turime užtikrinti didesnę plačia juošio ryšio vertę, turime užtikrinti, kad jis būtų patrauklesnis, bei e, turime užtikrinti skaitmeninį švietimą, mažinti skaitmeninį raštingumą. Kalbant apie atotrukį tarp šiaurės ir pietų, tai norėčiau pasakyti, kad šį klausimą kuravo Europos parlamentą parlamentas ir buvo sukurtas internetinis vyriausybių forumas. Jame vyriausybė ir piliečiai gali domėtis, diskutuoti kitų žemynų vystimosi klausimą. Šiuo klausimu aš pat, galiu pasakyti, kad aš labai domėjausi šiuo klausimu ir tikrai daug pastangų dėjau dirbdama E, dėl plačiajuosčio ryšio Afrikoje. Darome pažangą šioje srityje, bet šiuo klausimu reikia, kad būtų stipri šalies vyriausybė ir kad už telekomo sritį atsakingas ministras norėtų, kad tai būtų įdėkta. Tose šalise, kur reglamentai e, veikia ir viskas yra gerai, tuomet plačiajuostis ryšys pasiekia žmonės. Uh, Aš žvelgiu į ponę Trautman, nes aš žinau, kad ji parlamente yra e, internetinio vyriausybės forumo lyderė ir aš tikiuosi, kad parlamente veiks stipri parlamentarų grupė, kuri e, propaguos europietišką šių klausimų sprendimą ir pristatys tą požiūrį Žaram El Šeiko susitikime. Politika dėl dažnių turi būti koordinuojama. Būtent todėl aš daug tikiuosi iš uh, viršūnių susitikimo dažnių klausimais, į kurį komisija vyks draugė su, kurį organizuoja komisija draugė su parlamentu. Tikiuosi, kad, bend, kad tie bendri ir koordinuojami veiksmai mums leis daug nuveikti. Ir manau, kad kalbant apie įvairias politikos strategijas, kurias esame parengę, mes didžiausią dėmesį skiriame vartotojui. Ir mes tikimės kita komisija irgi dirbs tą pačią kryptimį - MSS. Mobilios palidovinės paslaugos. Parlamentas pasirūpino, kad mobilios palidovinės, e, kad tuo klausimu būtų priimtas sprendimas ir pagal tą sprendimą numatomi 24 mėnesiai, per kuriuos reikia priimti galutinį sprendimą ir užbaigti paslaugų tiekimo sistemos kūrimą. Vyriausybės aktyvai dalyvauja stebėdamos, kur dislokuojama ta sistema ir kaip dėgiami sprendimai, bei aišku, panaudojant mobilių palidovinių sistemų galimybės įvairiose šalise. Atsakydama į paskutinį klausimą galiu pasakyti, kad aš galiu, aš pritariu šimtų procentų. Mums reikia europietiškų sprendimų, mums nereikia grįžti prie senamadiško nacionalinio požiūrio, nes na, jau manėme, kad jį įveikėme. Žvelgiant, kaip mums pavyksta susidoroti su krize, tam paaišku, kad kai kurios šalis savarankiškai iš jos neišbristų su minimaliais nuostoliais, jeigu nebūtų solidarumo Europos mastu. Manau, kad istorikai, ekonomistai ir politikai dar turės analizuoti krizę uh, aiškintis jos pasiekmes ir kaip ji pakeitė politikus, ką ji atskleidė apie Europos gebėjimus. Ir aš manau, kad bus daug pozityvių išvadų padaryta. Ačiū. Ačiū kolegoms už daug įdomių ir dalykiškų klausimų bei komentarų, taip pat noriu padėkoti komentarai už išsamius atsakymus. Diskusijai mes skiriame tikrai pakankamai daug laiko, tačiau manau, kad toks sprendimas buvo teisingas, nes ši plačiaus apimties diskusija sugebėjo arba leido mums pakankamai plačiais aspektais aptarti rūpimus klausimus. Ačiū labai. Dabar padarysime trumpą pertrauką ir po pietų vėl visi čia pasimatysime.